Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai, sveiki atvykę į mūsų jungtinio komiteto trečiąjį posėdį. Man labai malonu pristatyti mūsų kalbėtoją, ponę, ponę Margot Velstrom, poną Michaelą Cashman. Ir e, turiu atsiprašyti kad senatorius ir Čekijos ministro pirmininko pavaduotas Aleksandr Vondra įstrigo kamštyje iš oro uosto. Noriu priminti, kad pirmas antrasis straipsnis sutarties sako, kad reikia sprendimus priimti atvirai ir kaip įmanoma skaidriau ir kad apie tai žinotų visi piliečiai. Ir pažymi, kad visi piliečiai turi teisę e, prieiti prie tarybos, parlamento ir kitų oficialių S dokumentų ir tokia prieigos teisė yra pripažinta pagrindinių teisų 42 straipsnėje, pagrindinių teisų hartijos. Ir teisė susipažinti su dokumentais yra reglamentuojama 2049 pirmųjų metų direktyvoje Taip pat prisiminsime, kad komisija nesenai pristatė pasiūlymą peržiūrėti šią direktyvą ir kai kas tai laiko žingsniu atgal skaidrumo srityje. Ir mūsų posėdis yra puikia proga aptarti komisijos pasiūlymą ir norėčiau paprašyti kolegą Kešman pasisakyti. Thank you very much, Chairman, and uh, good morning, everyone. Uh, and... Ačiū, labas rytas visiems, noriu pasveikinti susirinkus čia. Kalbėsime apie mm, galimybę susipažinti su ES dokumentais ir mm, e, prie pirmosios e, direktyvos aš taip pat dirbau ir e, E, tom, ir dabar jaučiuosi kaip prosperas iš Šekspyro dramos ir tarsi vis sapnuoju ir svajuoju, e, svajoju ir pabudęs atsiduriu ten, kur buvau. Ir panašu, kad nei mes, nei nevyriausybinės organizacijos nepasiekėme to, ko norėtumėme. Pakartosiu, ką sakė pirmininkas, mes kalbame apie pagrindinės teisės. Prieiga prie dokumentų ir informacijos yra būdas, kuris leidžia piliečiams e, kontroliuoti, kaip funkcionuoja valstybės institucijos. Pažymėsiu, kad didžiausias sunkumas su ES institucijomis yra ne tas, ką mes daroma, bet tai, kad tai, ką mes darome, yra suprantama neteisingai. Ir šiame kontekste Prieiga prie dokumentų ir informacijos yra gyvybiškai svarbu. Jei mūsų bendrapiliečiai gimtinėse e, pamatytų, kad ministrai atvirai ir skaidriai kalbasi ir balsuoja taryboje, jie puikiai suvoktų, kad ministrai iš tikrųjų yra atskaitingi ne kažkokiam Briuseliu, bet jiems patiems. Todėl atvirumas ir skaidrumas, mano nuomonė, yra kelias stiprinti demokratiją ir didinti tarpusavio supratimą. 99-aisiais, 2001-aisiais dirbdami prie pirmojo dokumento ir Margot Wallstrom, tuomet taip pat dirbo prie šio dokumento, suvokėme, kad reikia užpildyti didelę tuštumą Ir anksčiau e, prieiga prie dokumentų buvo neteisė, bet dovana, kurią duodavo kai kurios institucijos. Mes siekiame užtikrinti, kad prieiga prie dokumentų turėtų būti e, fundamentalus ir bendras principas, o e, draudimas susipažinti su dokumentais turėtų būti tik išimtis. O pažvelgęs komisijos pasiūlymą dėl dokumento peržiūros, Tai galime pasiremti 2001 metų patirtimi ir teisingumo teismo bylų sprendimais. Labai džiaugiuosi čia matydamas pona Turko, kuris e, daug e, prisidėjo dirbdamas dokumento skaidrumo srityje. Susipažinę su mano pranešimo projektu, pastebėsite, kad aš labai atsargiai sveikinu komisijos pasiūlymą, nes jis nežengia pakankamai toli. Aišku, yra teigiamų pusių ir aš tai pabrėžiu, pavyzdžiui, naudos gavėjų rato išplėtimas, tačiau kai kurie kiti pasiūlymai, mano nuomonė, būtų žingsnis atgal skaidrumo srityje – ypač jei atsižvelgsime į tai, kad dauguma EP prašymų pateiktų 2006 metais nebuvo įtraukti į komisijos pasiūlymą. Pasinaudosiu e, man suteiktų laiku ir galimybę ir labiau sustruktūruosiu komisijos pasiūlymą. Tai turėtų leisti E, institucijoms bendradarbiauti, nustatyti bendras taisyklės ir kaip reikia elgti su skirtingos rūšies dokumentais. Mes nepradedame nuo nulio, nes yra daug, kas nuveikta švelnosios teisėkuros rėmuose. Esu įsitikinęs, kad visos institucijos nori to paties. Aišku, mes turime oficialų žurnalą, kitus e, susitarimus kaip tarp, tarp institucinis susitarimas. Ir man atrodo, jog visi norime e, to paties. Būtent, kad Europos teisėjų, kurios procesas būtų skaidresnis ir labiau suprantamas. Norėčiau pažymėti nacionalinių e, parlamentų nariams, kad kalbėdamas apie Europos teisėkurą, manyčiau, jog jį reiktų išplėsti ir į nacionalinį lygmenį į patį perkelimo procesą, kuris tiesiogiai įtakoja mūsų piliečius. Ir aš siūlau daug, daug, daug labiau ambicingesnį projektą nei e, komisija ar taryba. Ir remiuosi esamą patirtimį mm, ir noriu, kad būtų griežtai laikomasi mums sutarčių iškeltų užduočių ir pareigų. Taip pat reikia atsižvelgti į aspektus dėl slaptos informacijos. Kai kurie e, mano, kad nereikia skirstyti dokumentų į tam tikras rūšis, kad kiekvienas dokumentas turėtų būti prieinamas visuomeniai. Aišku, tai yra nuomonė, tačiau visiškai nepraktiška nuomonė. Tačiau jeigu mes kalbėsime apie visus dokumentus kaip vienodus, tai sustotų institucijų santykiai su tarptautinėmis organizacijomis, todėl savo darbe bandau užtikrinti, kad kiek įmanoma daugiau dokumentų būtų prieinami, tačiau kai kurie dokumentai turėtų likti slapti arba galėtų būti naudojami tik viduje. Ir devintajame straipsnėje kalbama apie tam tikro riboto naudojimo dokumentus. Ir aš ypač didelį dėmesį skiriu jautriems dokumentams ir vidaus saugumo taisyklėms taryboje ir komisijoje. Ir aišku, kaip, tai, kaip visa tai bus atskaitinga parlamentui. Taip pat reiktų atskirti teisėkūros skaidrumą ir administracinį skaidrumą. Pasinaudojęs progą, bandau įtvirtinti skaidrę ir aiškę administraciją, administravimą, kaip įtvirtinta pagrindinių teisų hartijoje. Jau baigėsi man skirtas pasisakymo laikas ir baigdamas noriu atkreipti jūsų dėmesį į savo pranešimo aiškinami memorandumą. Ir ten yra aiškiai išdėstyti pakeitimai, kuriuos noriu įvesti. Taip pat pažymiu, kad išplečiama taikymo sritis, kad naudos gavėjų bus daugiau. Ir taip pat siūlau grįžti prie senų terminų, nenaudotų naujų komisijos siūlomų, nes senieji yra daug aiškesni. Taip pat atskiriu e, administracinius, teisėkuros archyvus ir istorinius dokumentus. Be to, bandau rasti pusiausvyrą tarp viešojo ir privataus intereso apsaugos. Ir bandau nustatyti režimą, kaip reikia elgtis su trečiųjų šalių dokumentais, nes institucijų praktikoje čia kilo daug problemų. Ir bandau keisti dokumentus, kurie turėtų būti pateikiami oficialiajame žurnale. Be to norėčiau, kad būtų sukurta sukurtas etatas ar pareigybė žmogaus, kuris registruotų visus dokumentus ir būtų atsakingas už jų skaidrumą. Ir manau, kad šiam pasiūlymai turėtų pritarti tiek komisija, tiek taryba. Ir šis dokument, atsakingas už dokumentus pareigūnas tikrai turėtų atsirasti ir dirbti. Aišku, galima pasinaudoti ombudsmeno pareigybę į kurį būtų galima kreiptis iškilus klausimams dėl prieigos, dėl dokumentų. Ir taip pat aš įvedžiau tam tikrą pasiūlymą dėl sankcijų, kurias reiktų taikyti, jeigu atsisakoma leisti susipažinti su dokumentais. Vieni sako, kad esame pernelyg ambicingi, nepasieksime to, ko norime. Tačiau e, prisiminkime, kad jeigu mes nieko nedarysime, tai nieko ir neatsitiks. Ačiū. Thank you very much for your speech, uh, Mr. Michael Cashman. And, uh... Ačiū Michael Cashmanui už pasisakymą. Pasinaudosiu progą taip pat palinkėdamas jums, pasveikindamas tai yra atvykusi Čekijos uh, ministra pirmininką poną Vandrą. Ir jums žodis iš karto. Ačiū, Ačiū ponios ir ponai, aš tikrai labai apgailestauju, kad pavėlavau į posėdį. Tačiau tikrai eismas Bruselėje, na, yra toks, koks yra, tarkim, intensyvus ir, ir, ir, ir gatvės tikrai užsikišusios, bet galiausiai svarbu juk tai, kad aš vis atvykau, ar ne? Na ir čia iškart matau salėje nemažai pažįstamų veidų. Taigi ačiū organizatoriams už šitą jungtinio komiteto posėdį. Ačiū ir kad mane pakvietėt, nepamiršote. Noriu pasakyti, kad šis posėdis liečia labai svarbius klausimus dėl 1049 direktyvos dėl prieigos prie dokumentų ir parlamentas, Europos parlamentas ir nacionalinės parlamentai, jiems labai rūpi šitas klausimas ir visa problematika su juo susijusi. Ir žinau, kad Čekijos senatas irgi labai domisi šio klausimo, aš tai žinau, nes pats esu senato narys. Be abejonės suprantate, kad Europos komisija balandį priėmė, 8 metų balandį priėmė pasiūlymą dėl, dėl reglamento peržiūros komisija pasirinko tokį kelią, kad bus pateikti pasiūlymai dėl šio reglamento keitimo, dėl mm, teisės susipažinti su dokumentais ir dėl šio dokumento peržiūrėjimo. Ir mes, aišku, džiaugiamės tokiu komisijos pasirinku. Yra labai svarbu, itin svarbu, kad taisyklės susijusios su šia ypatinga sriti, sritimi būtų aiškios, e, visiems suvokiamos ir skaidrios. Ir kadangi buvo pasirinkta, aš per, peržiūrėti, taisyti šį dokumentą, tai jau mums lik ir lengvesnė užduotis tampa, kad e, šis dokumentas galų galėti tiks tuos kriterijus jam keliamus. Ir e, tikėkime, kad teisės aktų leidėjai galės kodifikuoti šios e, teisėkuros pasiūlymus ir kad bus sukurtas vieningas teisėkuros aktas šioje srityje. Ne, dar porą žodžių dėl šio reglamento taikymo. Taryba puikiai suvokia, kad yra būtina atnaujinti šį reglamentą. 1049. <clears throat> Taigi taryba yra įsitikinusi, kad šis reglamentas, na, iš esmės visai neblogai veikia ir iki šiol, nuo pat jo įsigaliojimo gruodžio mėnesį 2001 metų. Ir taryba bei generalinis sekretariatas jau nemažai priemonių yra ėmėsi įgyvendinant e, visiškai šį reglamentą. Ir ypač atsižvelgiant į skaidrumo taisyklės, tai skaidrumo principą jam keliamą. Visų buvo daug daroma, kad būtų įkurtas centrinis vien, vieningas registras dar iki to reikalavimo įsigaliojimo. Ir šitą registrą yra įtraukiami visi dokumentai pateikiami valstybių narių e, dirbančių taryboje. Taigi tie dokumentai laikomi. Trečių šalių dokumentais, ne tarybos dokumentais. Ir valstybių narių bei vyriausybių vadovų, atstovai nelaikomi išoriniais institucijų požiūrių kažkokiais tai da, dalyviais. Šitas principas leido tarybai ir generaliniam sekretoriatui išspręsti ne vieną e, prašymą e, susipažinti su dokumentus. Ir e, visas parengiamasis darbas leido būtent tokius prašymus spręsti greitai ir efektyviai. Na, dabar dėl komisijos siūlymo. Tarybos darbo grupė dėl. Ir tarybos darbo grupės dėl informacinio darbo turiu pasakyti, kad šita darbo grupė 8 metų antrajame pusmetyje daugiau techninę analizę visų pasiūlymų užsiemė. Jau dabar, aišku, galima padaryti kažkokias išvadas bendresnė tokio pobūdžio dėl šio darbo. E... Dabar dėl antrojo straipsnio, dėl to, kas gali prieiti prie informacijos. Du... 159 Europos starties straipsnis numato, kad nes nepriklausomai nuo prašymo teikėjo pilietybės ar gyvenamosios šalies, e, asmuo, teis, juridinis ar, ar, e, ar fizinis asmuo tu, gali turėti teisę susipažinti su e, tam tikrais dokumentais. Ir niekas netrukdo institucijoms toliau eiti šiuo pačiu keliu, toliau E, na, daryti žygius, aišku, ne, neprieštaraujančius vidiniams taisyklėms. Toliau trečiasis straipsnis. Panašu, kad dauguma sveikina e, pasiūlymą dėl to, ką reikia saugoti elektroninėse duombazėse. Ir žinoma, atsižvelgiant į tai, kad šie dokumentai būtų prieinami visuomeniai ir kad būtų galima juos atsispausdinti arba patogiai skaityti e, elektroniniu formatu. Toliau 3.4 e, ir ten e, Orhuso reglamentas yra atspindimas. Čia mes galime pasidžiaugti, kad užtikrinama pakankama prieiga prie dokumentų susijusių su aplinka. ir ypač kiek tai susijęs su dokumentais pagal 1657 iš 6 metų dokumentą, tai yra Orpuso vadinamas dokumentas. Toliau dėl duomenų paviešinimo. Čia pagal pirmosios instancijos teismo sprendimą Bavarian Larger byloje mes bandome remtis, šiuo metu vyksta apeliacinis procesas ir nemažai pusių nori nekeisti nuostatų dėl e, privačių duomenų atskleidimo ir nekeisti tol, kol Teisingumo teismas netars paskutinio žodžio. Dabar mes laukiame, kol, baigsis, kol baigsime, kol EP baigs nagrinėti reglamento išdėstymą nauja redakcija ir tuomet mes tęsime kūrimo darbus. Ačiū. Mr. Vice, uh, Premier Minister. Ačiū, ponė vicepremjerė. O dabar žodį suteiksiu poniai Margot Wallström. Ji yra Europos komisijos pirmininko pavaduota, atsakinga už institucinius ryšius ir komunikacijos strategiją. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmiai nariai, ponios ir ponai. Ir prieiga prie dokumentų yra tokia pat svarbi kaip ir teisė balsuoti. Todėl reikia užtikrinti demokratijos veiksmingumo ir, įrankius, prieiga prie dokumentų, viešumas, skaidrumas. Taigi tai yra tai, ko mes siekiame ir ko visi norime. Kai susitarsime dėl pagrindinių principų galėsime kalbėti apie kelius tiems principams pasiekti. Techninės smulkmenos, įvairiausiai kiti dalykai, dėl kurių mums dar reikia sustarti. Norėčiau išskirti keturis esminius e, punktus. Pirmiausia, reglamentas 1049 puikiai funkcionavo, iki šiol nereikia nieko iš principo keisti, tačiau patobulinti galima. Toliau antra Buvo plačiai naudojamas šis reglamentas, ypač žmonės dirbantys su ES teisė tą darę, reikia išplėsti, kad ir paprasti piliečiai galėtų lengviau prieiti. Trečia, norime didinti skaidrumą ir siekiame, kad bet kuris dokumentas, kuris yra laisvai prieinamas dabar, būtų lengvai prieinamas ir pakeitus dokumentą. Ir Ketvirtas, mes ypač norime keisti padėtį su elektroninėmis duomenų bazėmis ir registrais. Kaip praėję kalbėtojai teisingai pažymėjo, mes turime dar daug ką keisti, tobulinti, manau apie tai mes dar kalbėsime. Tikrai reikia pasinaudoti, kad esame čia, kad yra nacionalinių parlamento atstovų ir reikia mums iš jūsų pasimokinti. Nuo 92 mes pažengėme labai toli. 92-aisiais buvo įtvirtinta teisė susipažinti su dokumentais, Maastrichto sutartimi ir ten buvo įtvirtintas teisėkuros skaidrumo principas, demokratijos gerbimas ir e, visuomenės pasitikėjimo administracija stiprinimas. Ir būtent šį tikslą atspindi reglamentas 1049 ir mes dabar siekiame tą patobulinti, pakeisdami reglamentą ir to nori visos suinteresuotosios pusės. Jau mm, keletą metų funkcionuoja šis reglamentas ir mes jau matome, ką galime patobulinti. Kasmetinės institucinių Ataskaitos rodo, jog vis didesnis susidomėjimas yra ES dokumentais, kad atsisakymų su, leisti susipažinti mažėja ir vis daugiau dokumentų yra aktyviai viešinama ir skelbiama. Ta daro pačios institucijos. Mes norime, kad institucijos veiktų dar aktyviau, viešintų dokumentus, turiuomenyje. Ir 1049 lėmė tam tikrą savimonės pasikeitimą. Siekiame, kad dokumentus, dokumentais naudotųsi ne tik lobistai, advokatai ir e, panašiai. Ir siekiame užtikrinti, kad suinteresuotosios pusės e, ne tik susipažintų, bet ir stebėtų teisėkuros procesą. Tenka apgailestauti, kad kol kas e, nepakankamai visuomenė domėsi es dokumentais, net ir žurnalistai to nedaro. Bet reikia pasidžiaugti, kad apskritai susidomėjimas auga, tą rodo atlikti tyrimai. Kalbant e, apie ES teisėkuros dokumentus ir e, jų viešinimą, tris tikslus išsikėlėme, jų, aktyvesnė jų sklaida, toliau reikia pakeisti e, reglamentą 1049, kad jis atitiktų visuomenės poreikius ir trečia, norime patikslinti santykį tarp 1049 dokumento ir kitų e, teisės dokumentų susijusių su prieiga prie dokumentų žinote, kad kai kurios komisijos pasiūlymo dalis buvo suvoktos kaip žingsnis atgal. Nors aš manau, jog tai yra nelabai teisinga nuomonė, tai turiu sutikti su kritika ir pasakysiu, jog mm, nebuvome gal pakankamai tikslus. Taigi, keturi aspektai sukėlė daugiausia klausimų. Pirmiausia, siūlomas apibrėžimas to, kas yra dokumentas. Antras pusiausvėra tarp prieigos prie dokumentų ir asmeninių duomenų apsaugos. Toliau trečia valstybių narių teisė pasipriešinti dokumentų viešinimui, nusiuntus atitinkamą prašymą komisijai ir ketvirta teisė susipažinti su dokumentais ribotą laiką. Tai yra tas blogai liūdnai pagarsėjęs 26 straipsnis. Taigi, kodėl mes siūlomo pakeisti dokumento apibrėžimą. Dabartinis apibrėžimas nėra pakankamai tikslus ir tai palieka erdvės interpretacijoms ir netikslumams. Mes norime viską patikslinti ir manome, kad mūsų pasiūlymas tą padaro. Taigi, kas, dokument, kas yra dokumentas? Tai dokumentas, kuris yra baigtas kurti ir perduotas adresatui ir kuomet jis jau baigtas kurti ir gali būti viešai prieinamas, saugomas e, duomenų bazėse ir panašiai. Ir e, tokie dokumentai turėtų būti laisvai prieinami tokiuose duomenų bazėse ir tai atspindi dabartinę viešojo administravimo realybę ir yra visiškai įprasta e, praktika. Tikrai mūsų užrašai padaryti per posėdį nėra dokumentas, tačiau jeigu jūs tos dokumentus nusiųsite kolegai, tai tai jau taps dokumentu. Tai tikrai nesusiaurina apibrėžimo ir nereiškia, kad mažiau dokumentų bus viešinama. Tai yra daug plačiau negu viešasis dokumentas negu patvirtintas dokumentas ir e, tai atspindi mm, tai, kas įtvirtinta Jungtinės karalystės e, laisvos prieigos prie dokumentų akte ar atitinkame Danijos karalystės dokumente. Siekiame padidinti aiškumą Ir jeigu mes sutarėme, kad būtent to norime, nebejoju, jog rasime tinkamą formuluotę, kuri bus priimtina visiems. Toliau pusiausvyrą tarp prieigos ir duomenų apsaugos. Reikia, reikia peržiūrėti tai, kaip yra saugomi duomenys ir kaip tai yra daroma. 45 penktųjų metų dokumentas – Ir negalima visiškai atsijėti 1049 dokumento nuo 45. Taigi, pirmiausia, vardai, pavardės, pareigos visų pareigūnų e, ir viskas, kas yra susijęs su e, profesinė pareigūnų veikla, turėtų būti viešai prieinama kaip taisyklė. Tai išspręstų beveik 99 procentus visų problemų, su kuriomis šiandien susidurėme. Ir jeigu mm, būtų panašių sprendimas, tai Bavarija Larger bylos net nebūtų reikėję. Toliau reikia galvoti, kaip duomenų paviešinimas galėtų paveikti susijusi žmogų. Jeigu reikia kažkokių platesnių duomenų, tai reikia panagrinėti kiekvieną atvejį atskirai. Ir šiaip ar taip mes vadovausimės teisingumo teismo, teisingų sakant, pirmos instancijos teismo sprendimu. Taigi, mes čia nieko naujo nesiūlome ir periname teisingumo teismo praktiką ir Trečiasis atvejis, norime užtikrinti, kad nebūtų galima valstybėms narėms paprasčiausiai vetuoti teisės e, nepagrindus, kodėlgi jie neleidžia, jos neleidžia susipažinti su dokumentais. Mes norime, kad toks atsisakymas būtų kodifikuotas ir būtų nustatyta, kada galima tai daryti. Jeigu valstybė e, pareiškia, kad nenori leisti susipažinti visuomeniais dokumentų, turi tą padaryti pagal aiškias taisyklės ir pagal reglamentą 1049. Toliau, ketvirtas dalykas, galimybė laikinai apriboti prieigą prie dokumentų, vykdant tyrimus ar e, kažką panašaus. Pažymime, kad tai yra tikrai ribotas laikotarpis ir jeigu yra vykdomas specialus tyrimas tai tokių dokumentų paviešinimas gali pakenkti tyrimui, tačiau vos tik tyrimas yra baigtas ir priimti reikalingi sprendimai, tai, jų, tai visi apribojimai bus panaikinti. Šiandien mes turime panašią procedūrą, tačiau yra pernelyg daug biurokratijos, švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai ir rašinėjami beprasmi be, be dokumentai. Taigi, mes paliekame iš principo tą patį dalyką, tik aiškesnį, paprastesnį ir e, piliečiai galės lengviau susipažinti su dokumentais. Ir norėčiau pasiteirauti, ar, daug, ar visose iš jūsų šalyse, iš kur jūs esate, galima susipažinti su dokumentais, kai vykdomas, e, tarkime, iki teisminis tyrimas, kuriame šie dokumentai yra naudojami. Aš registruoju savo asmeninę e, kaip komisarės korespondenciją, ji yra viešai prieinama mano tinklalapyje, reikia e, tobulinti duomenų bazės, e, vartotoje sąsąją padaryti draugiškesnė ir galima paspartinti dokumentų įkelimą į duomenų bazės ir panašiai. Ir dabar ga, gali suinteresuoti žmonės pažiūrėti į komisijos duombazes ir pamatys, kaipgi patobulėjo situacija. Ir mes stengiamės e, griežtai paisyti skaidrumo principų, aktyviai skleisti dokumentus ir stengiamės ginti piliečių teisę žinoti. Aš nebejoju, kad jūs turite nemažai e, pavyzdžių, kaipgi galime patobulinti padėtį ir būtent to iš mūsų piliečiai tikisi. Ta mes ir turime daryti. Taigi, kadgi mes galime aktyviai daryti viešindami dokumentus artimiausiais mėnesiais su kitomis ES institucijomis noriu aptarti atvirumo veiksmų planą ir tikrai mes neturime sustoti ties žodžiais. Ačiū, kad manęs klausėtės taip ilgai ir tikiuosi, jog ne per nelyg ilgai kalbėjau. Thank you very much. Uh, Ačiū. Ačiū, ponė Elstrom. Taigi dabar laikas diskusijoms. Septyni parlamento nariai yra užsirašę į kalbėtojų sąrašą. Ir manau, kad kiekvienam galėčiau skirti po keturias minutės maždaug. Ponas Giacomo Santinė iš Italijos senato. Prašau. Ačiū, ponas pirmininkė. Taigi aš atstovauju Italijos senatą. Aš labai įdėmiai klausiausi pranešėjų kalbos, mano buvusio kolegos pono Kešman ir ponios komisijos narės Alstrom. Ir Aš taip pat klausiausi, kokios naujos idėjos siūlomos po šių visų ilgų diskusijų metų. Tikrai kartais diskusijos buvo demagogiškos. E, pagrindinių teisų hartijos atitinkamas straipsnis yra labai aiškus, tačiau kasdienėme gyvenime tas tarp institucinis dialogas yra kažkoks labai teorinis dalykas. Taigi, man kilo toks klausimas ir jums norėčiau jį užduoti. Kam reikalingas skaidrumas, apie kurį mes tiek daug kalbame, kal, e, minėdami šias teisės. Ka, kokie asmenys turi teisę nu, prieiti prie tų dokumentų, kokiu tikslu mes siekiame. Pirmas tikslas yra administracinis skaidrumas, čia savaime suprantama. Tačiau ką tai konkrečiai reiškia? Tai yra paslauga, kurią mes teikiame. Paslauga piliečiams. Mes esame piliečių atstovai, Taigi teikiame paslaugą piliečiams, piliečios toms parlamentarams ir atitinkamas institucijoms. Mes turime piliečių pasitikėjimą ir, ir turime išlaikyti tą pagarbą. Tačiau taip pat yra ir kitos organizacijos, piliečių organizacijos, kurios taip pat turi teisę e, susipažinti su dokumentais, turi turėti tą teisę. Ir visi šie principai turi likai visai šiai e, asmenų grandiniai padėti susipažinti su dokumentais, tačiau yra ir institucinių dalykų konkretus dalykas gyveninant šitą skaidrumą yra būtent piliečių e, teisė susipažinti su dokumentais. Ir kad tai būtų daroma visiškai skaidriai. Ir taip pat, aišku, siekiama paskatinti piliečių pasitikėjimą, jų tą jausmą, kad jie dalyvauja priimant sprendimus ir aš nesu kažkoks tai karštas rėmėjas, galbūt tos idėjos aklai, aš tai sakau iš patirties. Nes esu ir deputatas, ir Europos deputatas, ir deputatas, parlamentaras yra išrinktas piliečiai, jis turi tą deleguotą funkciją atstovauti pilietį, iš, atstovauti jų balsą. Ir jis turi tą tokią pasitikėjimo naštą jam užkrautą ant pečių. kuri tam tikrą prasme jį netgi pakilėja virš kitų piliečių ir, ir kitų institucijų atžvilgių, netgi sakyčiau. Taigi dabar ta informacija, ar jinai yra konfidenciali, rezervuota tik tai išskirtiniams asmenims, baiminantis, kad kažkas galėtų ją netinkamai pasinaudoti. Tačiau jeigu eiliniam piliečiui kai kur informacija, na, tam dėl saugumo principų ar kažko tai e, kartais nesuteikiama, to negali būti deputato atžvilgiu. Deputatas turi turėti prieigą prie visų dokumentų. Turi būti veikiama su skaidriai, būtent skaidriai. Aš dirbu nacionaliniam parlamente, tačiau dvi kadencijas dirbu ir Europos parlamente. Ir paskambinau vienam komisijos tarnautojai ir tikrai papuoliau tikrą avantūrą, nes reikėjo man susipažinti su vienu dokumentu. Tačiau man, aš buvau tiesiog ištardytas, kam jums to reikia, ką jūs su to darysite. Aš manau, kad vos nepaprašiau būtų iš FBI išmušti Bin Ladeno e, gyvenamos vietos adresą, negu iš komisijos tarnautojo gauti man reikiamą dokumentą. Uh, Aš labai tikiuosi, kad dalykai jau dabar e, yra pažengiai prieki ir yra daug paprasčiau susipažinti su dokumentais. Ir aš tikiuosi, kad tai nėra kasdienės praktikos dalykas, o tik tai, e, na, man pritaikyta kažkaip šimtis buvo. Ypač kalbant apie bendradarbiavimą tarp institucijų tai su, e, tarkim, Europos parlamento ir komisijos. Ir taip turi būti, tas skaidrumas turi būti taikomas nuo komisaro iki paskutinio komisijos tarnautojo pagal rangą. Uh, Aišku, tas skaidrumas nėra paprastas dalykas. Ir jeigu parlamentarui reikia kažkokio dokumento, tai čia ne iš kažkokio smalsumo, dėl to, kad jis turi atlikti savo pareigą ir, ir, ir, ir dirbti tinkamai. Dėl to jis turi turėti tą galimybę prieiti prie tam tikrų dokumentų. Aišku, pilietis negali susipažinti su visais dokumentais, dėl to deputatas, parlamento narys ir turi būti tas jo tarpininkas veikiantis jo vardu už jį. Galbūt dabar bus nubriežta nauja linija, naujos gairės tam skaidrumui ir ypač būtent užtikrinant veiksmingumą dėl susipažinimų, teisų susipažinti su dokumentais. Panas Kašmanas, kalbėdamas dirbdamas bet kurio klausimu tikrai yra, yra labai nuoseklus ir, ir, ir, ir protingai veikiantis asmuo. Ir negalima, aišku, įsivaizduoti, kad e, tarkime, Žodžiu, reikia kiekvienų, kiekvienos institucijos dokumento atžvilgių užtikrinti vienodą, vienodas na, metodą susipažinimo su tais dokumentais. Negali būti atskiro metodo, kaip reikia susipažinti su komisijos, su tarybos arba su parlamento dokumentais. Turi būti vieningas kažkoks modelis. Ir aišku, reikalingos komandos, tos darbo grupės, task force, kurios padėtų suorganizuoti tą bendrą darbą, bendrą metodą, kad būtų naudojamas bendras žargonas, tarkime, ir uh, ir palengvinta ta prieiga prie dokumentų. Kol kas man viskas regis labiau kaip utopija negu kaip praktiškai gyvendinamas dalykas, tad kol kas vis dar yra sunkumų susipažinti su dokumentai, sunkumai kartais labai kvaili netgi. Yra, yra tikrai daug dokumentų, su kuriais galima susipažinti, tačiau dėl kažkiek kvailų kliučių tai yra nedaroma. Ačiū ponui Santiniu už jūsų toleranciją. Dabar ponui Čepik žodis. Bo, pono, ponas Bogdan Čepič iš Slovenijos. Besedo, spoštovani predsedojoči, kolegice in kolegi. Ačiū. gerbiami Kolegos, Slovenija sveikina komisijos siekį pakeisti direktyvą. Norėčiau pažymėti, kad e, e, direktyva yra labai plačiai taikoma ir norime užtikrinti, kad su kiek įmanoma daugiau dokumentų būtų susipažįstama. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų e, taikymos rytis išplėsta. Sveikiname komisijos siekį tą daryti ir ji pažymi, kad visos išimtis turi būti sutrauktos į vieną vienintelį dokumentą, bet norėtumėme paraginti atsargumo įgyvendinant Arguso reglamentą 1049, nes sprendimų perkelimas ir direktyvos įgyvendinimas neturėtų sukelti kažkokių problemų ir negalima, kad es teisės aktai kirstusi vienas su kitu. Pažymėsiu, kad Arguso reglamentas ir 1049 reglamentas yra e, du dokumentai atskiri, turintis skirtingą taikymo sritį. Slovenija čia laikosi tokios pat pozicijos kaip ir nemaža dalis kitų valstybių narių. Slovenija taip pat mano, jog tos valstybės narės, kurios pabrėžė e, svarbą naudoti tam tikrus apibrėžimus, yra aišku teis, teisios. Mes norime, kad viskas būtų sutraukta į vieną straipsnį ir kad būtų galima išvardinti kategorijas tų dokumentų, kurie yra vieši. Norime išplėsti reglamento taikymo sritį, norime, kad piliečiai galėtų susipažinti su didesniu kiekiu dokumentų. Yra tam tikrų neiškumų, konkrečiai dėl sprendimų. Jeigu institucija gauna kažkokį paaiš, paaiškinimą, kodėl norima susipažinti su dokumentu, bet mano, kad paaiškinimas yra nepakankamas, tai institucija gali atsisakyti susipažinti, leisti susipažinti su dokumentu. Tokiu atveju pilietis ar organizacija turėtų teisę kažkur užginčyti tokį sprendimą. Ir e, mes džiaugiamės, kad bandoma žengti tą tą kryptimį, tačiau reiktų išsaugoti 12 straipsniojo pirmąją dalį, nes ji motivuoja institucijas e, viešinti kaip įmanoma didesnį kiekį dokumentų. Tačiau, jeigu mes išplėsime taikymo sritį, reiškia, kad e, kyla problemų su administracinė našta. Taip pat reikia galvoti apie tai, kaip mes e, užtikrinsime teisinį saugumą ir ypač juridinio asmenų, nes šis rytis dar e, turi trūkumų. Sveikiname, pasikartosiu, komisijos siekė e, prieigą reglamentuoti viename dokumente, tačiau išimtis turi būti daug aiškiau suformuluotos, nei tai yra daroma dabar. Ačiū.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 ir noriu pateikti Čekijos senato poziciją dėl e, komisijos siekio keisti reglamentą 1049 senate. Spalio 30-ąją dokumentas buvo aptartas, priėmėme rezoliuciją. Jiem, jie senatas sveikina, komisijos siekia sustiprinti skaidrumą ES institucijose, tačiau kaip ir EP parlamentas ir kiti nacionaliniai parlamentai, Čekijos senatas mano, kad šis pasiūlymas yra žingsnis atgal kai kuriuose principiniuose klausimuose, nes tikrai nesustiprinama atskaitomybė ir viešumas es institucijų. Senatas matno, kad dokumento apibrėžimas yra nepakankamai patobulintas, nepakankamai išplėstas ir nėra užtikrinama pakankamai plati prieiga prie dokumentų. Nes pagal siūloma apibriežti būtų sudėtingiau susipažinti su dokumentais negu pagal dabartinį. Todėl Senatas mano, kad naujas pasiūlymas taip pat nepadidins atskirų institucijų dokumentų registrų Mūsų rezoliucija buvo nusesta komisijai. Sausio 6 šių metų komisija atsakė ir ten yra ginama komisijos apibrieštis. Sakoma, jog tikrai nesiekiama sumažinti prieigos prie dokumentų ar ją kažkaip apribuoti, tačiau aiškiai nustatoma, kada dokumentas tampa dokumentu. Būtent kada uh, dokumentas yra laikomas tokiu, jei jis baigiamas kurti ir nusiunčiamas adresatui ar tarp kitų institucijų ar kažkur išorėje. Ir aišku, dar reikia labiau pagalvoti, kaip tobulinti duomenų bazių aiškumą ir mes siekiame tęsti darbus ir tikimės, jog bus priimtas toks sprendimas, kuris padidins visuomenės pasitikėjimą es institucijomis. Ačiū. Dabar Lord Bones, prašom. Ačiū, Mr. President. Uh, may I thank your committee and indeed... Ačiū, ponas pirmininkė. Norėčiau padėkoti komitetui bei Čekijai už tai, kad surengė šį posėdį. mūsų pakomitečiui lordų rūmose ta tema yra labai svarbi. Skaidrumas yra vienas iš svarbiausių elementų skatinant Europos piliečių Europos dialogą. Skaidrumas svarbus ir tam, kad būtų tinkamai kalbama su e, vyriausybė. Ir manau, kad visi sutiksime su ponu Kašman, kuris sako, kad e, tarybos e, turi, posėdžiuose turi būti užtikrintas didesnis skaidrumas. Tačiau kita vertus reikia rasti e, būdų, kaip suderinti tokius dalykus, kaip e, asmeninio, gyvenim, asmeninio gyvenimo e, ir sprendimų suderinimas, priimamų sprendimų suderinimas. kai kada neįmanoma padaryti taip, kad visi gauti patarimai būtų išviešinami. Aš norėčiau akcentuoti e, parlamentinę kontrolę nacionaliniuose parlamentuose. Čia kalbėsiu kaip savo komiteto narys. Neseniai mes padarėme pranešimą apie Europos teisės aktus, patėme, kad tas procesas yra labai atviras ir e, juo gali domėtis visi, kam, kam tik to reikia, kam įdomu. Mes norėjome padaryti taip, kad komisija galėtų siūlyti sprendimą, bet nepriimti sprendimą, nes sprendimas yra priimamas Europos parlamento. Mes dabar išnagrinėjome nacionalinio parlamento vaidmenį, o nacionalinio parlamento vaidmo yra kontroliuoti nacionalinę vyriausybę. Mes manome, kad nacionalinis parlamentas turi būti aktyvesnis, kalbant apie, apie konsultacijas. dire, e, iniciatyva, e, kurios ėmėsi ponas Baro ir kreipėsi į nacionalinius parlamentus, yra gera iniciatyva. Mes e, reagavome į parlamento žalėją knygą, mes paprašėme, kad būtų suteikiamas vieningas kodas, kuris būtų naudojamas prieigai prie dokumentų. Mes pripažįstame, kad kartais prie dokumentų prieiga gali būti naudojama, ribojama tačiau ne taip, kaip dabar yra numatyta dabartinėme reglamente bei bus, e, pasiūlyme. Mes manome, kad reikia taip pat saugoti mm, priekybinę paslapti. Skaidrumas labai svarbus elementas ir e, nacionaliniai parlamentai vaidina labai svarbu parlamentinės kontrolės vaidmenį. Tačiau reikia rasti pusiausvyrą tarp skaidrumo bei kitų interesų, e, kuriuos galima stebėti e, teisės aktų prieimimo procese. Ta pusiausvyrą teisingai nustatyti yra labai sunku, nes pusiausvyrą skirti nuo konteksto būna e, vieną kartą vienokia, kitą kartą kitokia. Parlamentas turi kartais būti atsakovų teisme ir reaguodami į žalėją knygą mes pasakėme, kad tarybos darbo grupių dokumentai turi būti vieši dokumentai tada, kai sprendimas priimamas tarybos. Reikia, kad būtų protingai atskiriama nacionalinių parlamentų teisė bei Mm, Europos parlamento teisę, kalbant apie prieigą informacijos. Ir dar reikėtų atskirti klausimus, kurie yra nagrinėjami, bei tuos dokumentus, kurie turi būti paviešinami dėl to, kad sprendimas jau buvo priimtas. Nebūtinai reikia viešinti, e, sakykime, patarimus, kuriuos iš įvairių šaltinių gauna konfliktuojančios tarpusavį pusės. Aišku, nereikia visko uždrausti, bet kažkokiu būdu reikėtų surasti protingą pusiausvyrą. Labai ačiū. Žodis ponui Turko. Grazie, Presidente. Vorrei intanto... Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti viešųjų laisvių komiteto pirmininkui Žerarui Deprei, sekretoriatui bei Čekijai, e, kuri leido surenkti ir surengė šį posėdį. Tai, ką pasakė ponas Kašman, tai, ką pasakė ponė Valstrom, buvo labai įdomu, nes iš jų pasisakymų matome, kad uh, Mm, lyginant su praeitimi, mūsų požiūris šiek tiek pasikeitė. Tačiau mm, kol kas visos informacijos, su visa informacija pilietis susipažinti eilinis negali ir netgi negali su visa informacija susipažinti parlamentarai. E, kolegos iš Junktinės karalystės mano, kad e, Europos parlamento darbe visi dokumentai, bent jau teisės aktai, turi būti prieinami parlamentarams. Tačiau taip nėra ir prieš keletą mėnesių tikrai taip nebuvo. Aš norėčiau padėkoti Švedijos karalystiai, kuri man padėjo e, kreipiantis į Luksemburgo teisingumo teismą, kai prašiau kad būtų publikuojamos e, teisinės nuomonės. Labai norėčiau padėkoti už tai Švedijai, labai e, šiltai ir viešai. Yra tokios šalis kaip e, Švedija, tokios šalis kaip Junktinė karalystė, yra teisės tarnybos taryboje bei komisijoje. Na ir Kažkodėl komisijos dokumentai yra nepateikiami parlamento nariams. E, ir čia tikrai negalima net e, kovoti prieš tai. Aš tikrai nesitikėjau, kad e, bus susidurta su tokiu atveju, kai tos organizacijos E, net su mano advokatu nesiteiks susie, susisiekti. E, vis tik jau su advokatu susi, susisiekė ir advokatas priminė, ką reikia daryti iš tiesų. Dabar e, yra tam tikrų interpretacijos interpretavimo klaidų šiame tekste ir tas klaidas reikės pataisyti. Konkrečiai tos klaidos ragina mus priimti tam tikrus naujus elementus reglamente. Kartais ponas Solana gali kokius nors dalykus palaikyti slaptais ar net ypatingai slaptais. Tačiau vienas iš 27 ministrų gali pasakyti visiškai priešingai. Ko gero reikėtų padaryti taip, kad tai, kas vyksta pono Solanos kabinete, nebebūtų slapta, kad viskas būtų žinoma parlamente ir kad parlamento nariai turėtų prieigą prie visos informacijos. E, labai trūksta Europos institucijose ir kiekvien, e, demokratinės kontrolės. Kiekvienoje šalyje yra tam tikros slaptosios tarnybos, šiuo atveju parlamentas nieko padaryti negali, Europos parlamentas pasakyti negali, padaryti negali. Jis tik gali paprašyti dokumento. Jeigu dokumentą pateikti jam atsisakoma, tai jisai turi tenkintis tokią situaciją, o kai kuriais atvejais netgi atsiprašyti, kad prašo. Labai ačiū ponui Kašmanui už tai, kad per keletą pastarųjų dešimtmečių taip aktyviai kovojo už skaidrumą ir už prieigą prie dokumentų. Gal reikėtų dar prie visko pridėti ir tokią savoką kaip informavimas, informacijos pateikimas. Gal reikėtų į reglamentą įdėti tokią sąlygą, kad tiesiog būtų skelbiami visi sprendimai, kurie yra priimami institucijose. Yra dar ir tokias rytis kaip komitologija. Ji labai. Tai yra labai pratis, platis rytis, labai svarbus susitarimai pirmojo svarstymo metu, trilogai. Viskas turi būti labai skaidru, viskas turi būti atvira. ir sutartys dar numato, kad viskas būtų e, surašoma visomis ES kalbomis. Anksčiau, kai komisija dirbo, visi pirmininko komisijos darbai e, būdavo aptinkami internete, šiandieną to nėra. Jeigu daromos kažkokios išimtys, tai tų išimčių skaičius turi būti ribojamas. Teisinių nuomonių nereikėtų priskirti išimčių sričiai, taip pat nereikėtų uh, E, suteikti valstybėms narėms teisės kai kuriais klausimais reišti veto. Atsiprašau, sako pirmininkas, aš turiu jūs sustabdyti, nes viršijote kalbėjimui skirtą laiką. Jau tuoj baigsiu, sako kalbėtojas. Gal galėsime dar apie įvairius dalykus pakalbėti kito posėdžio metu. Vieno dalyko tik norėtumėm paprašyti iš pirmininkaujančios valstybės paklausti tiksliau, ar galima e, politiškai kažkaip susitarti, kad informaciją galima būtų tiesiogiai gauti iš valstybių narių, ar tiesiog tą informaciją reikės išsimušinėti per teisingumo teismą. Labai ačiū. Žodis Arkadijos Nuiderheiro iš Ispanijos senato. Ačiū, ponas pirmininkė, ir laba diena, aišku. E, valstybės valdžia turi skatinti visas teisės, kad piliečių laisvės ir teisės būtų iš tikrųjų tikros, realios, apčiuopiamos. Reikia naikinti kliūtis, užkertančias kelią jų gyvendinimui ir aišku, reikia skatinti visų piliečių dalyvavimą politiniam gyvenime. Tai yra devintasis Ispanijos konstitucijos straipsnis, kuris būtent e, taip teigia ir taip panašiai, e, aišku, nusakyta ir Vokietijos ar Italijos konstitucijose. Tačiau be abejonės reikia nuolatos e, atsižvelgti į tai, kad ši diskusija, e, na, yra įmanoma tik tai nuolatos dirbant, nes reikia nuolatos užtikrinti visų tų piliečių, kurie nori susipažinti, nori žinoti, e, reikia jiems tą teisę ir užtikrinti. Ir tai reikalauja nuolatinių pastangų. Čia kalbame dabar apie įvertinimą. Ir aš ne, tikrai dėmiai klausiausi, ką sakė ir ponas Kešman, ir ponė Velstram. Uh, Ir aš tikrai matau, kad jie aistringai yra įsitraukę į šį, į šį darbą. O šios aistros tikslas yra būtent užtikrinti visiems teisę žinoti. Dabar yra vertinamas septynių metų laikotarpis. Ir nemažai spaudimo grupių, universitetinis pasaulis taip pat reikalauja prieigos prie dokumentų. Ir dabar aš norėčiau sužinoti, koks procentas piliečių apskritai panoro praktiškai susipažinti su dokumentais. Man kartais ponas Kešman atrodo, kad tas Don Kichotas e, mosikuoja rankomis e, prieš įstatymą malūnus, tačiau e, praktikoje nieko e, kaip ir nevyksta. Aš aišku nesu Sančia Panša, tačiau vis tik tai noriu, kad būtų tų donkihotų, kurie politinėmis jėtėmis kautusi, tačiau reikia kažkas, kad užtikrintų ir praktinėme gyvenime tų, tų taip sakant, diečių laužimo rezultatą. Nes mes kūrėme tą tokią literatūrą teisinę dabar, o, o, o, o koks jos įgyvendinimas. Taip pat noriu pasakyti, kad nereikėtų labai akcentuoti, kad reikėtų akcentuoti teis, piliečių ir teisę susipažinti, tačiau ir pareigą kartais susipažinti su dokumentais, nes tas laisvo ir lygaus piliečio statusas yra susijęs su teisė informacija. Ir bet tai neįmanoma, jeigu pilietis neturi galimybę susipažinti su informacija. Taigi reikia tam tikros pilietiškumo mokyklos, švietimo, kad reikalavimų lygis Europos atžvilgių būtų vienodas visose šalyse ir būtų taikomas praktiškai. Ir kitas dalykas, kitas klausimas. Iš patirties matau, kad parlamentarai turi prieigą prie dokumentų, kurie yra neprieinami paprastam piliečiui. Ir parlament, savo parlamente mes turime, kaip sakant, tokią oficialią paslapti, kad e, komitetų nariai arba kokie vyriausybės prezidentūros atstovai turi prieigą prie dokumentų, kurie apskritai nėra oficialiai vieš, viešai viešinami. Uh, Taigi aš norėčiau žinoti, ar nereikėtų pamėginti būtent didesnės svarbos suteikti e, būtinybė šviesti piliečius, mokyti piliečius, e, kaip būti piliečiu. Yra ir kita teisė. Tai yra domenų apsaugos teisė apie mažomečius arba kitą informaciją, arba kuomet yra uh, E, e, ginčas, teisinis ginčas ir, ir, ir tada e, kaip apsispręsti, kuri iš ginčio šalių yra vertesnė tos apsaugos, tarkime. Taigi, tai yra, kaip sakiau, nuolatinis darbas ir reikia kiekvieno atveju atskirai surasti tą a, savitą pusiausvyrą, savitą balansą ir praktiškai taikyti šitą teisę ir, ir, ir, ir nuo jos eiti toliau, o ne kažkaip retoriškai mosikuoti rankomis. Taigi, kaip sakau, reikia nuolatos būti ir Don Kichotu, ir nuolatos reikia atsižvelgti į saugumo reikalavimus, e, kuriuos galbūt atspindi tas Sančios Pančios figūra. Nes yra, aišku, ir tos pagrindinės teisės ir laisvės, bet tačiau yra ir jų praktinis įgyvendinimas visų piliečių atžvilgių. Kitas kalbėtojas yra ponia Grabovska Jirasova iš Europos parlamento. Jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėt man žodį. Iš karto noriu padėkoti ir Čekijai, ir komisijai, komitetui, kuriam vadovauja ponas Dipri, už tą galimybę čia mums visiems susirinkti ir pakalbėti kartu šią temą, šią labai svarbę temą. Visi suprantame, apie ką mes kalbame kasdien faktiškai apie, apie, šio, šio, apie šios klausimus svar, mastome ir Europos parlamente, ir nacionaliniuose parlamentuose. Ši problematika susijusi su prieiga prie informacijos jau labai seniai yra aptariama įvairiuose lygiuose. Tačiau dabar ar galima dėti lygybės ženklą tarp prieigos prie dokumentų ir prieigos prie informacijos plačiaja prasme? Aš manau, kad teisė gauti informaciją yra daug platesnis dalykas negu teisė susipažinti su dokumentais. Uh, manyčiau, to skirtumo nereikėtų pamiršti. Ir nereikėtų dėti lygybos ženklo tarp šių dviejų savokų. Antra, e, leiskite man pabrėžti, kad teisė susipažinti su dokumentais, ypač kalbant apie nacionalinių parlamento narius, yra turėtų būti išplėsta įsigaliojus Lisabonos sutartinės yra pridėtinis protokolas, kuriame būtent kalbama apie e, nacionalinių parlamentų mm, teisę reaguoti į komisijos rengiamus dokumentus. Taigi, turi būti visiškai garantuota, kad teisę susipažinti su dokumentais nebūtų tik tai rezervuota tik nacionalinis parlamentams. Tai bus netgi prievalė, jiems bus nustatyta taip pat ir prievalė reaguoti į tos dokumentus, ypač na, į svarbiausius dokumentus, kuriuos skelbia e, Europos komisija ir taryba. Norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį į kitą aspektą. Tai yra į informa piliečių informavimą. Prieš kelias dienas aš kaip tik parašiau pranešimą dėl visuomenės vaidmens e, dialogo su piliečiais aspektu. Ir rengiant šį pranešimą iškilo viena problema, kuri tiesiog užkerta kelią komunikacijai tarp ES ir piliečių, nes trūksta tos informacijos ir mes būtent esame atsakingi už to trūkumo padengimą. Ir ne tik tai Europos parlamentas turi šį darbą dirbti, tačiau ir nacionaliniai parlamentai. Visi turime dirbti kartu, kad informacija, kurią, kurią mes kūrėme, kurią mes čia, e, dėl kurios mes čia dirbame, pasiektų pilietį. Ne tik tai per Europos parlamentą, tačiau ir per nacionalinius parlamentus. Nes mūsų vaidmuo čia būtent yra labai svarbus, būtent šio požiūriu. Reikėtų, kad Tam reikėtų panaudoti pačias naujausias techninės priemonės, kad tikrai piliečiai galėtų labai lengvai susipažinti su informacija ar per elektroninį portalą, per interneto. Ir tokiu būdu niekas mums negalėtų jau priekaištauti, kad mes kažkaip užkirtome kažkam kelią gauti informaciją. Taigi suteikime galimybę visiems mūsų piliečiams susipažinti su informacija, jeigu jie tą nori. Pirmininkas sako, ačiū, dabar paprašysiu kitų kalbėtų griežtai laikytis kalbėjimo laiko. Trijų minučių. Portugalijos atstovas, prašau. Muito obrigada, Sr. Presidente. Uh, agradeço a oportunidade. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti už galimybę sudalyvauti mūsų diskusijoje. Mėly kolegos, norėčiau užduoti du klausimus apie teisę susipažinti su informacija. 16 konstatuojamoji dalis kalba labai konkrečiai, kad dabartinis reglamentas neužkerta kelio susipažinti su dokumentais, jeigu teismas priima atitinkamą sprendimą ar e, kita atsakinga institucija ir mm, gali susipažinti tiek e, fiziniai, tiek juridiniai asmenys su dokumentais nepriklausomai nuo to, ar jie yra es piliečiai, ar tik gyvena vienoje iš tų valstybių narių. Na, Kalbant apie tą klausimą dėl prieigos su dokumentu, reikia nepamiršti ir parlamentarų, tačiau kodėlgi mes nekalbame apie žurnalistus, jų galimybę susipažinti su dokumentais. Šis klausimas turėtų rūpėti visiems mums. Aišku, kad žurnalistai dėl savo profesijos nori ir dažnai prašo teisės susipažinti su dokumentais, nes privalo informuoti piliečius. Ir gal reiktų pagalvoti, kad žurnalistai turėtų daugiau galimybių negu eiliniai piliečiai susipažinti e, su informacija. Ir labai svarbu tą užtikrinti. Antras klausimas, e, ką reikia daryti su pakartotinė galimybė susipažinti su dokumentais. Pavyzdžiui, e, direktyva buvo įgyvendinta iš 2003 metų ir ką reikia daryti su tais dokumentais, kurie jau buvo įgyvendinti. Ir kaip reikia e, susipažinti su dokumentais, kurie buvo naudojami rengiant e, kažkokios, e, kažkokius reglamentus ar direktyvas. Ir ar gali, pavyzdžiui, vartotojas panaudoti dokumentą ne tik tiems tikslams, dėl kurio iš pradžių prašė teisė su juo susipažinti. Ačiū. Dabar iš Švedijos atstovas pasisakys, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Morė Johansson, esu iš Švedijos konstitucinių reikalų komiteto. Aš e, prieš devynerius metus dirbau e, Teisingumo ministerijos valstybės sekretoriumi. Mes e, Dirbome prie šio dokumento pirmininkaujant Švedijai 2001 metais ir norėčiau pažymėti, kad tuomet buvau, mes padarėme tikrą proveržį šioje srityje. Dabar komisija nori išdėstyti dokumentą naują redakciją ir siūlo tam tikrų pakeitimų. Ir vieni pakeitimai yra geri, tikrai motivuojantis, didina skaidrumą, tačiau ne viskas taip yra. Kiti aspektai yra, sakyčiau, žingsnis atgal. Ir norėčiau išskirti tris tokius trūkumus, nesigilinant į smulkmenas. Pirmiausia, viešojo dokumento apibrieštis yra susiaurinta, labai mažai dokumentų bus e, kaip tokie suprantami. E, toliau ir išplėsta teisės reikalams naudojimų dokumentų sritis. Ir trečia, e, ne, vis, ne visuomet bus galima pasinaudoti dokumentais, nes jį bus prisidengiama privačių duomenų apsauga. Ir Europos ombudsmenas e, teisingai pažymėjo, jog komisijos pasiūlymas sumažintų prieigą prie dokumentų Todėl kyla klausimas dėl ES įsipareigojimo siekti didesnio skaidrumo. Ir pritariu šiai pozicijai. Švedija e, sutarė, kad reglamentas labai gerai funkcionavo, reikia pakeisti tai, kas yra blogai. Tačiau pakeitimai turi padidinti skaidrumą, atvirumą, o ne jį sumažinti. Žinoma, Džiaugiuosi girdėdamas tai, ką kalbėjo ponia komisarė ir baigdamas noriu pasidžiaugti, jog atvira pozicija, jog rodomas pasirengimas keisti kritikuotinas dalis, tai yra labai konstruktyvu. Ir ponė Valsaram nebejoju, jog pavyks pasiekti bendrą poziciją su EP ir nebijoju, kad ombudsmenas taip pat liks patenkinas. Ir ponas Cashman jau dešimt metų dirba iš principo prie šio klausimo ir jo pozicija yra labai konstruktyvi ir nebijoju, jog mums pavyks suderinti savo pozicijas. Kalbant apie platesnę perspektyvą, ES susiduria su legitimumo problemomis. Piliečiai nesijaučia artimi Europai, po keleto mėnesių vyks rinkimai į EP. Ir vėl kyla pavojus, jog vos mm, e, keliasdešimt procentų ateis į rinkimus, Švedijoje pagal naujausias apklausas žada 40 procentų ateiti, kitose šalise situacija gali būti e, geresnė ar prastesnė, tačiau reikia sumažinti šitą prarąją tarp piliečių ir Europos Sąjungos. Ir tą pasieksime uh, tik didant, didindami skaidrumą ir atvirumą. Ačiū. Ačiū. Dabar ponas Kapato iš EP, o po to ponas Soši iš Suomijos. Presidente. Ačiū pirmininkė. Na, noriu pabrėžti tiesiog tokį paprastą dalyką, kuris man vis tik regis labai svarbus. Jei prieiga prie dokumentų yra mūsų paslauga parla, e, piliečiams, jeigu taip tai vertiname, tai tuomet, kai kalbam apie teisėkuros procesą, tai yra, kai kalbam apie visus sprendimus, kurie privalomi teisinė, teisinių požiūrių ir teisėkuros požiūrių, tai tuomet jau perinam nuo paslaugos savokos prie prievolės savokos, nes tai yra, tai yra absoliuti prievolė skelbti tokius dokumentus. Ir yra faktiškai esminė demokratijos, na, tokia, esminis demokratijos aspektas. Taigi tie dokumentai ir informacija plačiaja prasme susijusius su teisėkuros procesu, taigi ši informacija turi būti vieša arba viešinama. Ir šiuo požiūriu, žvelgiant į komisijos pasiūlymą, reikia, kad numatytumėm tokius dalykus ir kad suprastumėm, įvertintumėm pasiekmes tokio viešinimo. Taip kaip sakė ponas Turko. Nes šiandien taryba visiškai nesivadovavo būtent e, įvairių nacionalinių delegacijų nuomonė, pozicija, e, aspektais dėl dokumentų viešinimo pasiūlymas buvo paskeltas iki turko e, spre, te, teismo sprendimo turko byloje. Na, dabar kalbant apie pačias sąlygas, kaip tai galima būtų padaryti. Šita paslauga dėl informacijos teikimo, na, komisija teisingai sako, visa tai gali būti vykdoma iš esmės nekeičiant teisinio pagrindo ar, ar, ar kažkokių teisėkūros procesų. Netgi Europos parlamente praėjusią savaitę buvo priimtas pranešimas, kurį aš pats ir parašiau. Mes įsigalio, įsipareigojame skelbti dalyv... informaciją apie tai, kaip parlamentarai dalyvauja balsavimo metu posėdžiuose plenariniuose, tarkim, posėdžiuose. Taigi galima daug ką padaryti, ypatingai kažkokių, e, nekeičiant pačių procesų. Ir reikia suprasti, kad reikia naikinti tas biurokratinės kliūtis. Tai jeigu sukursime prievolę skelbti dokumentus, tuomet administracija, ar, ar tai būtų parlamento, ar tarybos administracijos atstovai, nebesusidurs su kažkokiais su, techniniais sunkumais, tarkime, čia kabutėse. Tos, nereikės jiems priimti sprendimų, ar, ar, ar teikti ar neteikti atskiro dokumento. Uh, nes tai jau bus numatyta. Tačiau, jeigu numatome tokią prievalę, reikia suprasti, kad e, reikės dokumentus viešinti ir specialioms asmenų grupėms, pavyzdžiui, akliesiems ar, ar, ar, ar kažkokiems kitokiems asmenims, kuriems yra sudėtingiau susipažinti su dokumentais. Pirmininkas, ačiū ponui Kapato, dabar steiksiu žodį ponui Sasi iš Suomijos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Suomijos parlamentų taip pat kyla abejonių dėl naujojo pasiūlo, pasiūlymo. Manome, kad dabartinis reglamentas veikia pakankamai gerai nuo pirmųjų metų ir skaidrumo siekis buvo puikiai atstovaujamas ir mums reiktų iki galo įgyvendinti uh, teismo sprendimus. Ponas Kešmin labai aktyviai dirba, žiūri, kad viskas judėtų teisinga kretimi ir tai yra labai svarbu. Tačiau dabar norėčiau užduoti du klausimus. Pirmiausia, dėl pačios dokumento apibriešties. Ne iki galo suprantu, ko, kodėl rūpinasi čia ponia Valstrom, kur gali kilti problemų ir kada ES institucijoms E, gali kilti sunkumų atsakant į prašymą leisti pasinaudoti dokumentu. Jeigu jūs atsisakote, jūs pagrindžiate ir tai yra aišku e, papildoma administracinė našta, tačiau viskas turi savo kainą. Jeigu dabartinė e, koncepcija kelia problemų, tai aš nežinau, ar mes pasieksime bendrą poziciją. Jūs kalbėti apie ombudsmeno rekomendaciją dėl dokumentų registravimo. Tačiau ar nėra taip, kad visus dokumentus reikia registruoti, o jei padaromos klaidos, tai reikia jas ištaisyti. Ir jūs sukūrėte dokumentą, užregistruojate ir nereikia daugiau apie tai galvoti. Taigi aš norėčiau, kad komisarė patikslintų, kodėlgi jai nepatinka dabartinė dokumento termino apibrieštis. Toliau valstybių narių kuriami dokumentai tuomet, kai jos funkcionuoja ne kaip e, ministrų tarybos narės. Jūs e, suteikėte savo pasiūlyme e, veto teisę valstybėms narėms neatskleisti tokių dokumentų ir Tai kažkaip tai kertasi su skaidrumo principais. Ir jeigu bus nesutinkama su tokiu veto, tai e, galimybė tai užginčyti lems didesnį skaidrumą ir atvirumą ateityje. Ačiū. Dabar ponas Montenegro e, dvi minutės, nes dar reiks ponui Vondrai atsakyti, jis po dešimties minučių turės bėgti kitą posėdį. Prezident, kaž kolegas, muito bom dia, muito rapidamente. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Noriu pasidalinti keletų minčių. Skaidrumas priimant sprendimus yra mūsų principinis e, dalykas, kuriant Europą. Ir vakar mes kalbėjome apie laisvą judėjimą ir apie piliečių teisės. Turime suvokti, kad atvirumas yra vienas svarbiausių dalykų, jei norime kalbėti apie funkcionuojančią demokratiją. Ir demokratiją turėsime tik tuomet, kai piliečiai e, jausis atstovaujami ir galės susipažinti su sprendimais, kai galės kontroliuoti administracijos, vyriausybės sprendimus. E, Aišku, reikia nubrėžti kažkokias ribas, turiuomenį prieigą, kai, mm, pavyzdžiui, kalbam apie visuomenės saugumą ar slaptą informaciją, kurią būtų pavojinga atskleisti, arba jeigu prašoma atskleisti e, asmeninius duomenis. Portugalijoje egzistuoja prieigos prie tarnautojų duomenų sistema, yra specialus komitetas, kuris glaučiai bendradarbiauja su Portugalijos e, parlamentu, kuris e, svarsto piliečių pateiktus prašymus susipažinti su dokumentais ar panašias problemas, jeigu, pavyzdžiui, kažkokia institucija abejoja, ar gali paviešinti tokią informaciją, tai kreipėsi komitetą, tačiau 95 procentai visų prašymų yra patenkinama. Tai reiškia, kad buvo labai mažai dokumentų yra neatskleidžiama ir e, pilietinė kontrolė funkcionuoja pakankamai gerai. Manyčiau, kad ES atėjo laikas taikyti visiems vienodas taisyklės. Reikia siekti e, baigti konfliktus tarp atskirų teisinių sistemų, institucijų, tarnautojų ir tarp apskritai tarp piliečių ir valstybės, nes pilietis turi teisę dalyvauti sprendimo prieimimo procese. Ir tokiu būdu bus sustiprintas ryšys tarp piliečių atstovų ir piliečių, nes, manau, visi to norėtumėme. Tik didindami skaidrumą sugebėsime piliečiams suteikti geresnę europinę tapatybę. Ačiū. Dabar atsakys, e, prašom, ponas Vondra, jūsų atsakymai. I think thank you very much for, for this. Thanks uh, to, to Ludek Sesik for uh, taking the initiative. Ačiū. Ačiū pirmininkui už tą iniciatyvą. Dėl posėdžio, jungtinio posėdžio kaip sakant, atidarant mūsų pirmininkavimo laikotarpį ir taip pat ačiū ir poniai Valstrom ir kaš, ponui Kašmanui už jų darbą, tikrai atkaklų darbą šioje srityje. Na dabar rimtai pažvelkime į šį klausimą. Aš manau, kad mes visi suprantame. kad dabar prieš pat rinkimus į Europos parlamentą, kaip yra svarbu šį skaidrumo klausimą išspręsti, informuoti mūsų piliečius. Buvo nemažai pastabų išsakyta dėl teismo sprendimo Turko byloje. Ir tikrai nuo 8 metų Liepos taryba. Būtent nuo šio teismo sprendimo prieimimo ėmėsi reikalingų priemonių. Be abejonės. teisė susipažinti su tam tikrais teismo sprendimais buvo paneigta, e, motivuojant tuo, kad jie yra na, susijęs jautriais klausimais, na, bet jau buvo kažkas padaryta. E, vienai par kitaip dėkoju už šią diskusiją. E, aš suprantu, kad diskusija Europos parlamente tęsis toliau, ji nebaigta dar. Bus parengtas parlamento pranešimas piliečių laisvių komitete šis pranešimas bus paskelbtas maždaug vasario viduryje. Suprantama, kad dabartinė prieiga prie parlamento tarybos ir komisijos dokumentų šis prieigos metodas, sistema pasižymi tam tikrais labai svarbiais bruožais. Visų pirma, yra neginčiama teisė susipažinti su dokumentais. Antra, yra labai plačiai apibrėžiama dokumento savoka. Trečia, yra prievolė institucijoms nagrinėti atskirais at, atskiro atveju, kiekvieno, kiekvieną prašymo atvejį. atsižvelgiant į, tarkime, e, neigiamus padarinius e, vieno ar kito dokumento paviešinimo. Ir taip pat yra numatyti apskundimo būdai ar teisinio, teisinio keliu ar administracinio e, skundo keliu tuomet, kai institucija atsisako paviešinti vieną ar kitą dokumentą. Na ir žvelgiant į šį bendrą kontekstą, reikia pasakyti, jog dabartinis reglamentas 1049 na, yra tikrai labai svarbus politinis įgyjinys, aki, kuri, kurio nereikia iš esmės greuti, nes jis yra veikiantis jau, mm, veikianti sistema. Mūsų dabar tikslas yra konsoliduoti šį e, dokumentą, šį, tai, ką mes jau turime rankose ir jį pagerinti ir rasti tą pusiausvyrą tarp prieigo teisės susipažinti su dokumentais ir viešo intereso apsaugos ar privataus intereso apsaugos. Taigi ačiū. Ačiū, Saša. Linkiu tau sėkmingai sugrįžti ten, kur tu turi sugrįžti. Dabar suteiksiu žodį komisijos vicepirmininkai poniai Malgro Lastrom. Ačiū, ačiū, ponas pirmininkė. Ačiū už visus pasisakymus, tikrai e, įdomu buvo ir tikrai visi pasisakymai buvo labai svarbus mūsų diskusijai. Pakartosiu tai, ką sakiau pačiai pradžioje. Regis, jūs man pritarėte, kad 1049 dokumentas visai tinkamai veikia visus tuos metus, kuomet jis veikia. Kaip tik dėl to mes norime kažkaip techninių tokių pagerinimų įvesti į šį dokumentą, prisiderinti, tarkim, prie technologinės pažangos, prie e, neseniai priimtų teismo sprendimų ir kad te, dokumentas pats taptų iškesnis. Ir šis sprendimas taip pat, noriu pasakyti, dar atspindi visus interesus, įvairiausius interesus. Pavyzdžiui, sieki informuoti apie kuo daugiau dalykų, kiek įmanoma, nes čia kalbam apie visuomenės teisę gauti informaciją ir dėl to norime išplėsti šio dokumento taikymų lauką, kuo, padaryti kuo platesnį. Ir norėdam atsakyti į klausimą, manau, kad ponas Antinį uždavė šį klausimą, ko, kokie skaičiai yra, kiek piliečių naudojasi šią teisę Ir iki kol kas apie 70 procentų būtent prašymų susipažinti su dokumentais e, buvo pateikti, tarkim, lobistų, tų, kurie domi, domisi Europos reikalais, taigi yra mažiau negu 30 procentų e, prašymų, kurios pateikia piliečiai, visuomenė. Netgi, netgi žurnalistai nelabai naudojasi e, šio dokumento nusatytomis teisėmis. Akademinis pasaulis beje jau labiau naudojasi šią teisę. Tačiau, kaip sakiau, mes norime kuo daugiau prašymų apimti, tačiau tuo pačiu dokumentas turi būti ir labiau teisinių požiūrių aiškesnis. Nes e, dabar kartais susidurėm su skirtingos interpretacijos dalykais arba su kliūtimis, kuomet pateikus prašymą suspažinti su vienu ar kitu dokumentu, reikia įveikti daug procedūrų rašytinių visokių. Kuo tekstas yra mažiau aiškus, tuo daug, labiau institucijų priimimi sprendimai bus šališki. Nes galiausiai institucijos turi nuspręsti, ar vienas ar kitas dokumentas turi yra tas dokumentas, kaip apibriešta pagal reglamentą, ar ne. Taigi, kuo mažiau iškumo, tuo sistema yra e, na, šališka, tarkime taip. Tuo daugiau laisvės yra e, interpretacijai. Taigi, taip pat siekiame daugiau atvirumo, daugiau skaidrumo ir užtikrinti, aišku, didesnę prieigą. Tačiau kartais tai prieštarauja duomenų, privačių duomenų, asmens duomenų apsaugos principams, E, kai kurių dokumentų konfidencialumo principams. Tad ir tai kartais taip pat pažeidžia politinių institucijų tą tokią svarstymo teisę. Nes jeigu patvirtinsime kai kurias nuostatas, parlamentarams kartais vos nebus užkirsta laisvė laisvai svarstyti e, ir priimti sprendimus posėdžiuose. Dėl to, tarkime, švediška sistema, kur yra laikoma uh, viena atviriausių ir skaidriausių. Joje dokumento apibrėžimas yra yra toks, kuris nekliudo sistemai veikti laisvai. Tai yra darbo dokumentai, kurie dar nėra patvirtinti galutinai, nėra e, viešo naudojimo dokumentai. Ir Norėčiau patikinti dar vieną mintį, kuri čia buvo paskelbta, kad buvo išrišta dviejonė, kad šie nauji pakeitimai apribos prieigą prie dokumentų. Visiškai ne. Noriu iškart paneigti šitą mintį. Kaip mūsų siekis nėra apriboti prieigą prie dokumentų, mes norime kaip tik išplėsti ratą tų asmenų, kurie turės teisę susipažinti su dokumentais. Tai bus ne tik tai piliečiai, Europos piliečiai. Nes kol kas visiškai neįmanoma netgi sužinoti, kaip vienas ar kitas asmuo, tarkime, naudosis tuo dokumentu, kuris jam bus prieinamas. Taigi mums reikia pasinaudoti ir naujosiamis technologijomis ir taip pat suprasti, kaip jos yra naudojamos ir kaip jos mums pasitarnaus. Dar vienas dalykas. Mm, čia išgirdau visai ne, neblogų įdomių formuluočių kaip galima daugiau teisinio iškumo į, įdėkti į šį dokumentą. Jeigu tikrai rasime tinkamas formuluotės, komisija tikrai yra atvira visiems patokiems pasiūlymams. Kaip paaiškėjo iš tos diskusijos, tikrai nemažai gerų idėjų čia kyla ir mes esame tikrai pasirengėmis pasinaudoti. Ir tikrai išanalizuosime tas įvairias formuluotės čia pateiktas, nes kartais reikia nedaug pakeisti kažkokiam apibrėžime formuluotėje, tarkim, pridėti ir, ar, arba, vietoj ir, arba, ir įvairių tokių dalykų, kažkokių techninių niuansų, ir staiga tekstas tampa skaidresnis ar aiškesnis. aš suprantu, kaip daug nori padaryti ponas Cashman, tačiau mes vis tik negalime visko įtraukti į 1049 dokumentą. Reikia suprasti, kodėl mes, kam jis bus naudojamas, tarkime. Ir reikės e, ir kitos sritėse labai stengtis. Tarkim, kalbant apie registrą. Čia veikia labai aiškios sistemos, kaip registruojami komisijos dokumentai. Tačiau visiškai kitaip veikia Europos parlamentas ar kitos institucijos. O tai reiškia, kad nėra lengvo sprendimo šiuo požiūriu. Reikia, kad vienas iš kito pavyzdį imtumėm ir susilygintumėm. Uh, e, savo taikomus modelius, kad šie principai būtų pradėti taikyti vienodai. O tai ir yra e, tikslas tų sustarimų, kurios, kurie yra pasirašomi tarp institucijų. Tam tikrais atvejais, kuomet teikiama platesnė apibrieštis, tai vėlgi, jeigu įvairūs teisės aktai e, kalba apie, ne, apie, ne apie tos pačius dalykus, ne tą pačią apibrieštimi, tai, tai vėl kyla taikymo neiškumų. Ir visuomet reikia atsižvelgti tą faktą, kad vieną dieną anksčiau ir vėliau galbūt mes pradėsime gyventi pagal Lisabono sutarties nuostatas ir vėl į tai reikia atsižvelgti ir plėsti tą taikymo lauko. Dabar ponos, ponui Kapato atsakysiu. Nemanau, kad tai yra paslauga piliečiams. Manau, kad teisė susipažinti su dokumentais yra teisė ir labai svarbi teisė. Ir praktiškai kalbant, praktiškai taikant, aš manau, kad komisija taip pat turi laikytis labai pragmatiško požiūrio. Jeigu dėl didelio lobistų spaudimo, kurie gali labai daug užsidirbti iš vieno ar kito sprendimo, tarkime, Mm, e, dėl darydami spaudimą paviešinti dokumentą, dėl kurio dar vyksta tyrimas, e, tokiems spaudimams mes turime sugebėti atsispirti. Ir tuo pačiu turime toliau dirbti savo darbą. Ir aš manau, kad būtent tie žingsniai, kurie daromi, e, padės įvesti daugiau teisinio iškumo jeigu, tarkime, dokumente nu, nustatysime, kad e, jeigu dar tebe vyksta tyrimas, e, dokumentai yra neprieinami, jie neviešinami ir jie bus paviešinti tik tuomet, kai bus priimtas sprendimas. Tai būtų tikrai teisinių požiūrių daug aiškesnė formuluotė ir mažiau būtų išvaistama mokesčių mokėtojų pinigų, kiekvienu atveju tikrinant, ar tas dokumentas gali būti viešinamas ar ne. Ir bent jau tokiu būdu sistema visą laiką veikia iki šiol. Aš tai keletas tokių aspektų, prie kurių aš dar sėki norėjau sugrįžti po šios diskusijos ir dar sėki noriu pabrėžti, kad mes tikrai siekiame tų pačių tikslų, tai yra pagerinti e, prieigą prie dokumentų. Mes kiekvienas žinome, kokia mums tenka atsakomybė, ką mes galime padaryti e, daugiau negu, tarkime, nusako reglamentas. Turime pagerinti tą reglamentą, modernizuoti jį, atsižvelgti į e, pačius naujausius teismo sprendimus, tai ir mes tengiamės daryti dabar. Tie naujausi teismo sprendimai, juos buvo atsižvelgta mūsų e, pakeitimo pasiūlymuose, dabar reikia padaryti, kad jie būtų, jų būtų laikomasi. Ačiū visiems už dalyvavimą, tikiuosi, kad ir toliau galėsime tęsti diskusiją dėl to, kaip galima būtų pagerinti prieigą prie dokumentų. Ačiū. Uh, Ačiū, ponė vicepirmininkė. Ir dabar žodis ponui Cashman. Ačiū. Labai trumpai. Nepaprastai įdomu klausytis ponios Valstrom, nes kiekvienas išklauso diskusijos ir pasiima tai, kas jam atrodo svarbiausia. Aš kiek kitaip žvelgiu į situaciją. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra žingsnis atgal ir kai kurie e, kalbėjusieji tą e, pažymėjo. Aš suvokiu, kad komisija turi gerų nori. Suvokiu, kad komisija remiasi septyniarių metų patirtimi. Tačiau, kaip komisija, komisarė Valstrom, taip ir aš labai ilgai dirbame skaidrumo srityje. Tai e, aš bijau, kad mes nesilaikytumėme griežto policininko požiūrio. Mes turime galvoti apie įstatymą ir žiūrėti, kad nebūtų galimybių jį pažai, pažeisti. Reikia galvoti apie prevenciją. Jeigu aš man, matau, kad naujas apibrėžimas leidžia piknaudžiauti juo, tai nereiškia, kad, tai reiškia, kad negalima jo naudotis. Jeigu e, dokumentas, sakysime, esą nebuvo baigtas, tai niekas jo negalės e, susipa, susipažinti. Tai yra negerai. Ir e, džiugiuosi mūsų labai intensyvė ir e, naudinga diskusija. Suvokiu, kad reikia rasti pusiausvyrą tarp skirtingų interesų Ir prisimenu, kad 99-2001 metais mes dirbome daug, padarėme daug gero, žvelgime, kur galime eiti toliau, atsižvelgti į sprendimus, į įvairiausius tyrimus ir kada galima atskleiti, atskleisti dokumentus, juos paviešinti. Juk mes norime gero administravimo, norime, kad vyriausybės dirbtų tinkamai. Ir aišku, reikia galvoti apie privačius aspektus. Ir sakoma, kad teisiniai dokumentai negali būti viešai prieinami. Ačiū Dievui, kad Teisingumo teismas apvertė šį siekį. Kai mes kalbam apie tarnystę piliečiams, nėra privilegijuotų pozicijų, kuriems ši tarnystė būtų netaikoma, kuriems būtų netaikomos skaidrumo nuostatos. Ir mes turime tą pačią atsakomybę. Ir institucinių požiūrių būtų daug lengviau, jeigu būtų daugiau pareigūnų užsimančių su viešumu informacijos pareigūnų ir reiktų labai konkrečių gairių, kuomet dokumentų dar nereikia registruoti. Kolega iš Ispanijos e, kalbėjo apie prieigą prie dokumentų, tai reikia galvoti ir apie galimybių lygiavą, nes turi būti prieiga užtikrinta visiems vienoda ir visada vienoda. Ir ar turėtų žurnalistai turėti kažkokių preferencijų? Tikrai ne. Žurnalistai užsiemė lobizmu Ir noriu pasakyti, kad žurnalistai nesinaudoja reglamentu, nes gal turi kitų prieigų prie informacijos. Tačiau noriu užtikrinti lygų visų piliečių traktavimą. Mes jau antrą dieną kalbam apie laisvę saugumo ir teisingumo erdvę. O teisingumas reiškia atsakomybė reikia saugoti. Reikia saugoti piliečius, reikia saugoti piliečius nuo neteisingai dirbančių tarnautojų. Tačiau būkime drąsus ir atneškime viešumo šviesą ten, kur jos trūksta. Aišku, tam tikrais atvejais viešumo reikia atsisakyti, tačiau Mes turime siekti viešumo ir skaidrumo visur, kur tik įmanoma. Ir mes turime išklausyti visus patirimus, net ir pačius keiščiausius ar neįtikimiausiai skambančius, nes kartais iš pirmo žvilgsnio keisti patarimai paaiškėja, po to paaiškėja besantis patys geriausi. Ir Lisabonos sutartis viską pakeis, tačiau mes negalime aklai laukti Lisabonos sutarties. Ir įdomu, kad Lisabonos sutartis Airijoje e, buvo atmesta iš dalies dėl to, kad piliečiai jautėsi nepakankamai informuoti. Jie nežinojo, kodėl vyriausybės ar institucijos daro tai, ką skelbia darančios. Ir kolega iš Suomijos, e, e, norėčiau jam atsakyti, mano pakeitimas dėl penktojo straipsnio. Tikrai yra tam tikrų atvejų, kai valstybės narės e, įtraukia tam tikrus savo dokumentus į teisėkuros dokumentų paketą ir nori išsaugoti autorinės teisės į šį dokumentą. Aš pasiremiau labai aiškių pagrindų sutartyje 296 straipsnių ir ten yra aiškios nuostatas, kada dokumentas gali būti ar nebūti paviešinamas. Mes kalbėjome ir apie Šekspyrą, Don Kichotą ir Sančią Panšą. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, jog mes e, karalystėse dažnai stebime ir pasakose, kai kovoja karaliai, karalystės ir panašiai, tačiau galų gale visuomet pasakoma – kad neteisybė išlieka, o e, geri darbai dažnai pasimiršta. Tačiau turime užtikrinti, jog reglamentu 1049 nebūtų manipuliuojama ir kad mūsų geri darbai nebūtų pamiršti. Ačiū. Uh, Ačiū. Deja, šiek tiek vėluojame pagal darbo tvarkę. Dėl to reikės ketvirtą dalį šiek tiek apkramtyti, atsiprašau pono Depre, kad ši diskusija taip užtruko, tačiau ji buvo labai įdomi ir, ir tikrai jautriais klausimais buvo kalbama. Ir galbūt ji padės mums parengti tas išvadas, kurias mes turime parengti. Aš jau dabar suteikiu žodį kitam pirmininkui, dabar šiai dalį vadovaus ponas Depre.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 Tačiau, atsižvelgiant į tą tokią įstringą diskusiją, kuri prieš tai vyko, tai visiškai ir suprantama, kodėl vėluojame. Na ir paskutinė dabar dalis mūsų tokio jungtinio posėdžio, kuri galbūt tam tikrą prasme ir pratėse ir išplečia prieš tai vykusią diskusiją, nes e, mes savo dabartinė diskusija remsimės, aišku, tą teisę susipažinti su dokumentais ir toliau eisime, išplėsdami diskusiją, kalbėsime apie būtent visą skaidrumą sprendimų prieimimo proceso. Ir šioje srityje yra, manyčiau, svarbu kreiptis į kai kurių valstybių atstovus, tų valstybių, kurie turi tą reputaciją ir galbūt praktiškai taiko tam tikras gerasias praktikas, būtent susijusias su piliečių teisių, pagarba piliečių teisėms ir e, sprendimų prieimimo proceso skaidrumu. Skaidrumas yra faktiškai tokia e, sinekonon sąlyga, kuri privaloma ne tik tai Europos Sąjungos sprendimų prieimimo procese, tačiau ir nacionalinėme lygmenyje, jeigu mes norime užtikrinti e, demokratinę praktiką visose institucijose. Ir kalbant apie šią praktiką, aš manau, kad jie turi būti taikoma ir tiek nacionaliniuose parlamentuose, tiek mūsų institucijose. Na ir visų pirma, perdusiu žodį poniai ministrei Beatrice Ask. Ji yra teisingumo ministrė, Švedijos teisingumo ministrė, atsiprašau. Beatrice, tau žodis, jums žodis. Thank you very much, honorable members of parliament, ladies and gentlemen. Ačiū, ponios ir ponai. Norėčiau pas, pasidžiaugti, kad man buvo suteikta garbė čia pasisakyti, kad buvau čia pakviesta. Esu įsitikinusi, kad skaidrumas ir prieiga prie dokumentų yra gyvybiškai svarbios e, gyvybingos demokratijos dalis. Tai leidžia piliečiams kontroliuoti administraciją ir tai didina valdymo efektyvumą ir mažina korupciją. Ir tai suteikia didesnį legitimumą bet kokiai valdžiai. Reikia e, pripažinti, jog pasidalinsiu e, sukauptą gerąją praktiką skaidrumo srityje ir mūsų skaidrumo principai yra įtvirtinti konstitucijoje ir įstatymuose dar nuo 18 amžiaus. E, visą tai prasidėjo, kai buvo pradėta e, užtikrinti prieigą prie dokumentų ir apie tai tarsiu keletą žodžių, susitelksiu po to ties keletų e, pagrindinių principų susijusių su prieiga prie ES dokumentų. Ir Švedijoje kiekvienas pilietis gali supažinti su visais viešų institucijų parengtais dokumentais ir fiksuojama bet kokia informacija ir apimamos visos sritis. Aišku, tai nereiškia, jog įmanoma prieiti prie kiekvieno dokumento. Mes turime pakankamą sąrašą tų viešų ir privačių interesų, kurios reikia ginti. Tai yra mūsų vadinamasis slaptumo aktas, jis yra pakankamai išsamus ir e, konstitucijai šis aktas neprieštarauja ir e, dėl kiekvieno atvejo yra sprendžiama atskirai ir kiekvienas prašymas yra vertinamas ir atsisakymas taip pat. Taip pat mes turime dokumentus dėl pagalbos žiniasklaidai ir piliečiams, nebent e, apribojimai taikomi, kai yra taikomas saugumo aktas. Norime užtikrinti, jog piliečiai galėtų susipažinti su visais dokumentais. Mūsų administracija yra pripratusi prie tokių e, dokumentų taikymo ir labai retai girdime skundų dėl pernelik didelės administracinės naštos. ES sistema yra daug kom panaši į švediškąją. Šiuo metu visi komisijos tarybos ir parlamento dokumentai yra prieinami, nebent juos saugo tam tikri dokumento viešumo ribojimo įstatymai. Ir, aišku, galima dar daug ką tobulinti. Patirtis rodo, jog e, jeigu nuostatas apima visus dokumentus ir yra padaromos tik tam tikros išimtis dėl slaptumo, tai piliečiai, e, piliečių informuotumas yra pakankamai geras. Reikia pagalvoti, kaip mes apsaugosime slaptą ir jautrę informaciją ir mm, Švedijoje atverumo principai taikomi jau 2000, 200 metų, o Europoje viskas prasidėjo nuo 2001 ir todėl mes čia remiamės, aišku, savo nacionalinę patirtimį. Todėl noriu pasiteirauti, ar reikia kažką keisti taip greitai po reglamento dėl prieigos prie S dokumentų patvirtinimo. Labai atidžiai e, klausiausi praėjusio posėdžio diskusijų ir komisijos pasiūlymas e, ir jos nuomonė, nenoriu kartoti to, kas buvo pasakyta, bet iš ties yra e, klausimų, kurie rūpė ir Švedijai. Pirmiausiai, kaip reikia apibriežti dokumentą. Niekada negirdėjau uh, kyla, kad kyla problemų dėl dabartinės, dabartinio dokumento apibrėžimo. Ir sakoma, kad yra apibrėžtis pernelyg neaiški, tačiau jeigu mes prabilame apie tai, kad e, mes norime mm, neviešinti tam tikrų e, dokumentų kategorijų, tai priminsiu, jog yra pribojimai dokumentų viešinimui, kai vykdomas tyrimas ir uh, pasiūlymas, aišku, diskutuotinas, bet ne dabar apie tai reikia kalbėti. Taigi, didžiausias pavojus dabartiniai S sistemai yra toks, panašu, kad mes nepadidinsime skaidrumo ir kyla pavojus, jog žengsime atgal ir galų gale naujosios taisyklės būtų daug sunkiau suvokiamos piliečiams, turime tą aiškiai suvokti. Juk mes dirbame piliečiams, jiems jie taiko kasdienybėje tas taisyklės. Ir mes negalime slėptis už advokatų, verslo ar žurnalistų. Už viso to stovi piliečiai. Ir negalime uh, atskirti grupių vieną nuo kitos, nes už kiekvienos grupės stovi pilietis, kuris nori gauti informaciją. Taigi, jeigu mes pasirinksime e, tokią kryptį, kuri mus vestų atgal, tai e, negalėčiau tam pritarti. Švedijoje mes žengėme priešingą kryptimi, bandome būti dar atviresniais, nes be reglamento dėl skaidrumo e, mes dirbame prie aiškesnių teisinių formuluočių, siekiame, kad piliečiai sugebėtų perskaityti įstatymą ir jį suprasti. Aš žinau, kad tai yra sudėtinga ir labai dažnai net iki profesionalams sunku suprasti, kas ten rašoma, bet mes dirbame prie formuluočių. Pirmininkaujant Švedijai šiuo klausimu mes rengi, rengsime labai įdomų seminarą, nes tikslas yra tas pats. Siekime, kad žmonės būtų geriau informuoti ir galėtų pasinaudoti savo pagrindinėmis teisėmis. Apie ką dar reiktų pakalbėti, būtent legitimumas, pasitikėjimas, kiti esminiai klausimai. Visiškai akivaizdu, jog svarbu, kad piliečiai pasitikėtų sistemą, tačiau dabar piliečiai es laiko kažkokiu slaptu klubu. Aš nenoriu uh, sakyti, kad tai yra šie rūmai slaptas klubas, tačiau pernelyg dažnai piliečiai susidarė su problemomis gaudami informaciją ir jie nebūna įtraukiami į vykstančius procesus. Aš nežinau, ar galime leisti, kad piliečiai tikėtų, jog jie nėra aktyvios europinės demokratijos dalis. Taigi, reikia e, pasidalinti mūsų sukauptą gerąją praktiką, tačiau negaliu tik tuo apsiriboti. Reikia kalbėti apie dar vieną svarbų dalyką būtent dokumentų registravimas. Pagal ES teisės, e, pagal Švedijos teisės aktus visi dokumentai, kurie yra gaunami arba sukūrėmi, turi būti užregistruoti ir pilietis turi teisę iš to registro gauti dokumentą. Žinoma, yra tam tikrų apribojimų, bet piliečiai daug paprasčiau ieškoti dokumentų mūsų registruose, nes jie yra draugiški vartotojai. Na, aišku, praktikoje reikia dar ką tobulinti, turiuomenė Švedijos registrus, reikia siekti, kad būtų labiau atsižvelgiama į piliečių poreikius, kad būtų mm, aiškesni požymiai, kai būtų galima rinktis ir mes tikimės patobulinti daugą artimiausioje ateityje. Kalbant apie registrus, labai dažnai susidurame su situacija, kai konkretus pilietis ieško to, kas jam rūpi. Reikia padėti jam surasti. Taigi, ponios ir ponai, noriu padėkoti Jums už galimybę pasisakyti. Ačiū. Uh, merci beaucoup, madame. Ministrė. Labai ačiū, ponė ministrė, už tokį įdomų pasisakymą. Man atrodo, kad iš Europos parlamento pusės reikėtų pasisakyti apie clear language. Mes turėsime padaryti tam tikrų pastangų kito, kitos kadencijos metu šioje srityje. Daugiau nešnekėsiu ir nedelsdamas parlament, e, Suomijos parlamento konstitucinės teisės komiteto nariui perleisiu žodį. Ačiū. Panas pirmininkė, ponios ir ponai. Deja, išsijungia kalbėtojo mikrofonas. Ponios ir ponai, aš labai dėkingas, kad kalbame apie skaidrumą Suomijoje ir taip pat dėkingas, kad e, organizatoriai susi, e, pasirinko Suomiją kaip šalį, kuri kartu su Švedija būtent skaidrumu domisi labiausiai. Pirmininkaujant Suomijai, skaidrumas buvo vienas iš pagrindinių klausimų. E, kai pirmininkavo Švedija, Suomijai labai daug jau yra dirbta. Mm, čia tenka labai nemenka užduotis, kadangi skaidrumas nuo pat 76 metų tiek Švedijoje, tiek mm, Suomijoje yra vienas iš kertinių e, politikos principų akmenų. Aš taip pat norėčiau paminėti, kad e, vienas e, Švedijos parlamento narys, kunigas, yra kaip tik tais šio atsakingas už šitą klausimą. Ir skaidrumas tarnauja ne tik geriau susipažinti su, vis, e, su viskuo, kas yra e, daroma vyriausybėje, bet ir e, geriau suprasti, ar vyriausybė ir parlamentas tikrai vadovaujasi sveiko proto principais. Dešimtas mūsų įstatymas straipsnis sako, kad prie archyvų turi būti užtikrinta lais, laisva prieigą ir kad galima gauti kiekvieno dokumento kopiją. Netgi e, numatytos sankcijos už, suteiki, e, už, už atsisakymą suteikti informaciją. Aš nemanau, kad ES reikėtų taip pat padaryti, tačiau e, bent jau ne dabar. Nors mūsų šalyje tai davė labai gerų vaisių. Mūsų mintis kartu su Švedija e, šioje sityje labai panašios. Žmonės, kitaip tariant, gali kontroliuoti, kaip dirba e, valstybės institucijos ir kur leidžiami jų pinigai. Žmonės tokiu būdu gali dalyvauti e, politiniuose debatuose ir prisidėti to, prie viešojo intereso. Tai stiprina demokratiją priimant sprendimus ir e, užtikrinant didesnį piliečių pasitikėjimą valdžia. Suomijoje prieiga prie dokumentų yra numatyta Konstitucijoje. Pagal 12 straipsnį visi dokumentai kurias, kuriuos turi viešosios institucijos, yra vieši, nebent koks nors įstatymas riboja išviešinimą. Šitas, šita nuostata yra tokia, kad viešumas yra taisyklė, o dokumentų įslaptinimas yra išimtis. Konstitucinės teisės komitetas parlamente užsima e, dokumentų kontrolę. Įstatymas, kuris išreiškia šį atvirumo principą yra e, įstatymas apie vyriausybės veiksmų viešumą. Jis įsigaliojo 99 metais, taikymas rytis yra labai plati. Ir taikymas rytis yra labai plati, savivaldybėms taip pat taikoma ir taikoma dokumentams, e, kurie, taip ir privatiems dokumentams, jeigu susiję su viešoju interesu. Taigi dokumento apibrieštis yra neutrali ir apima ir įvairias e, žinutės ir panašiai. O tai, kas yra ne dokumentas, yra apibriešta labai trumpame sąraše. Ir visos nuostatos siekia, kad e, prieiga prie dokumentų būtų užtikrinama kaip anoma anksčiau. Ir žinoma, tam tikrais atvejais prieiga gali būti apribuota ar pavyzdžiui, jeigu reikalas dar nėra baigtas spręsti, arba e, saugumas yra būtinas. E, institucijos taip pat skatina informuotumą, prieigą prie dokumentų, tai yra informacijos sklaida, dokumentų valdymas, kad prieiga būtų prieinama visiems. Ypač institucijos siekia vykdyti savo įpareigojimą informuoti piliečius apie įvairiausius teisėkuros projektus ir sprendimus. Ir viską tai padaryti laiku. Žinoma, prieiga prie dokumentų negali būti absoliuti teisė. Reikia saugoti svarbius viešus ir privačius interesus. Todėl mūsų įstatymuose yra pakankamai ilgas sąrašas, kuomet vieša prieiga yra ribojama. Šie ribojimai atsižvelgia į konstitucinį atvirumo principą ir apribojimai yra mm, taikomi tik būtiniausiais atvejais. Ir jeigu susidurime e, kažkokiais gyvybiškais svarbiais interesais, tai susiję su slaptais reikalais, tarptautinėmis institucijomis ir panašiai. Ir Dar svarbiau, kad ar dokumentas gali būti paviešinimas ir sprendžiama dėl kiekvieno dokumento atskirai ir tai siekiame, e, taip siekiame padidinti informacijos sklaidą. Ir noriu pažymėti, kad mūsų sistema e, neleidžia paviešinti tik labai nedidelio kiekio, kiekio dokumentų. Na, keletas pavyzdžių. Pavyzdžiui, tarnautojų kelionių išlaidos ir šie pinigai yra prieinami, informacija apie šias lėšas yra prieinami visuomeniai, o be abejo parlamentarai taip pat privalo atsiskaityti apie į savo išleidžiamus lėšas. Ir e, labai aiškiai matoma, kiek ir kas kam išleido. E, Suomijoje, e, jeigu tarnautojas važiuoja tarnybinį automobiliu, tai jis privaro užpildyti tam tikrą dokumentą, kur, kada važiavo, laiką nurodyti ir jeigu vairuotojas vairuoja, tai jisai atitinkamą dokumentą užpildo, nurodomės kelionės tikslas ir panašiai. Kitas aspektas – mokesčiai. Ir atliekama daug skaičiavimų ir e, visa informacija galų galę suplaukė vieną vietą ir e, tarnautai susirašinėja rengdami kažkokius galutinius dokumentus. Tačiau reikia pripažinti, kad visuomeniai paskelbiami ne tik galutiniai rezultatai, bet ir tas susirašinėjimas, e, tai kaip mokesčiai yra apskaičiuojami ir toliau subsidijos ūkininkams. Tai yra vieši pinigai, turi būti e, todėl informacija paviešinama, kiek kas gavo ir kodėl. O galiausiai aš norėčiau kiek pakritikuoti komisijos e, pasiūlymus. Mūsų nuomonė didžiausia nerima kelia tai, kad didesniam e, skaičiui dokumentų nebebus taikomas reglamentas 1049. Tokia tendencija yra aptinkama daugelėje, daugelėje siūlomų pakeitimų. Tikra tiesa, kad kuo mažiau dokumentų yra, dokumentų yra e, reglamentuojama šio reglamento, tuo mm, mažesnė yra administracinė našta, tačiau tai yra trumparegiškas požiūris, nes e, reiškia, kad sumažės visuomenės informuotumas, e o mes negalime nepaisyti pagrindinių žmonių teisių. Ir tokia teisė yra prieiga prie dokumentų. Todėl kaina, kurią mes mokame, yra visiškai pateisinama, jeigu mes siekime didesnio patikimumo ir pasitikėjimo. O savo pasisakymą norėčiau baigti e, atkreipdamas dėmesį į administravimo kultūros svarbą. Būtent kaip ar tarnautojai žiūri į skaidrumą. Mm, net geri įstatymai nebūtinai yra gerai įgyvendinami. Būkštauju, kad e, komisijos požiūris į skaidrumą yra daugiau nei abejotinas. E, jei siūlomas teisės aktas e, yra toks, koks yra, tai jis atspindi administracinę kultūrą. O Tai reiškia, kad mes turime susirūpinti. Ačiū. E, e, Ačiū. Ponisas ir, ir, ir švedijos atstovų už šios pasisakymus tikrai matau, kad e, labai gera yra susipažinti ir su patirtimi iš kitų šalių, ne tik tai iš savo. Ir ypač, kai tas, ta patirtis yra tokia gera. Dabar suteiksiu žodį uh, šios asamblėjos dalyviams. Dabar lyg turiu penkis norinčius kalbėti, jeigu norime pasivyti vėlavimą, turėsiu e, būti griežtas pirmininkas ir e, siūlau neviršti trijų minučių kalbėjimo laiko kiekvienam kalbėtojui. Dabar suteiksiu žodį visų pirma kolegai iš Ispanijos senato Arkadijo Destiherov. Jums žodis, ponas. Taigi, labadiena pirmininkė ir ačiū. Aš keletą pastebėlių savo ispan... italų kolegai sakiau ir atsiprašau, kad taip į eterį išlindau. Na, mes dalyvavome e, Europos tarybos Strasbūrė veikiančios Teisės reikalų komitetų posėdėje neseniai ir susitikome su Rusijos atstovais. Ir, ir aš keliu vieną panašų klausimą visose sesijose labai yra svarbu pabrėžti tai, ką mes čia darome, geruosius dalykus, pozityvius elementus, kuriuos mes čia įkūnėme. O jeigu mes tokie teisingi, puikūs ir naudingi, tai kodėl vis dar kalbama apie tai? Aš manau, kad yra didelis skirtumas tarp to, ką mes darome, ką mes šešnekame ir tarp to, kuo gyvena mūsų piliečiai savo kasdienybėje. Ir noriu pabrėžti, kad šitas skirtumas tarp to, ką mes kelbėme teisinė prasme ir tarp to, ir to, kuo gyvena mūsų piliečiai kasdien, su kuo jie susiduria, rodo, kaip didvyriškai pilietis turi būti nusiteikęs skirti daug laiko, gauti informacijos, eiti iš vieno ofiso į kitą, kad galų gale jam būtų suteikta ta galimybė susipažinti su ta su tik tai dalimi tos informacijos, kurios jisai reikalavo. Ir mes dabar čia atliekam tą skatinamą į darbą ir teikiame lyg tą paslaugą savo piliečiams. Aš būtent kalbėjau su savo kolega senatoriumi ir, ir, ir kitais čia aplink mane sėdinčiais asmenim, kad štai kokia problema kyla, kalbant apie skaidrumą. Būtent prieigos problema, prieigos prie tam tikros informacijos problema. Informacijos Ir, ir, ir būtent ta problema susidaro čia. Piliečiams neturėtų, e, nereikėtų imtis šitiek daug žygių, kad jie gautų vieną ar kitą dokumentą. Juk turime dabar internetą. Kodėl dabar reikia žmogui šitaip herojiškai kautis, kryžiuoti tas jėtis, tam, kad gautų jam reikalingą informaciją, eiti iš vieno biuro į kitą, e, pildyti krūvas popierių, kad gautų vieną ar kitą dokumentą. Jeigu dabartinėmis technologijomis tikrai galima iš namų paspaudus porą kartų pe, pe, pelės mygtuką imti ir atsiversit vieną ar kitą dokumentą. Tai kam dabar reikia vykti į vietą, susitikti su tarnautojum, jam pažiūrėti į akis, pildyti kažkokį dokumentą, jeigu galima pasinaudoti internetu. Kam, kam reikia dabar šitų visų žygių? Kam reikia, kad žmogus fiziškai e, susitiktų su tarnautoju, kad gautų vieną ar kitą dokumentą? Štai labai konkretus klausimas. Kokia jūsų patirtis, ponios, ponė ir po, ponė? Kaip jūs užtikrinate galimybę piliečiui susipažinti dokument, su dokumentu namuose e, ir kaip jam padedate išvengti tų herojiškų žygių į institucijas? Ačiū, jeigu atsakysite į mano klausimą. Uh, A, labai gerai, trys minutės kaip tik išnaudojate. Dabar suteiksiu žodį poniai ir ponui Čerį Polenski. Taip, taip, ponas, taip, prašau. Ponas Polenski iš Čekijos deputatų rūmų. Jums žodis. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo a za to, že mohu vystoupit před... Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad sutikėte man žodį. Šis klausimas ir e, anksčiau mūsų nagrinėta problema turėtų būti nagrinėjami skaidrumo ir didesnio atvirumo kontekste. Šeštaisiais metais komisija pradėjo savo skaidrumo iniciatyvą, džiaugiuosi dėl to, bet man įspūdį padarė tam tikri statistiniai duomenys. Ir norėčiau su jais jūs supažindinti. Maždaug 2000 lobistų yra Briuselėje, 50 tūkstančių lobistų, kurie yra fiziniai asmenys, o iš šito skaičiaus maždaug trečdalis e, šių institucijų yra oficialiai registruotos ir tai reiškia kažkaip kontroliuojamas. Aišku, lobizmas yra naudingas ir reikalingas, suteikia tam tikro profesinio, techninio iškumo, kažkokių naujų idėjų dėl to, kaip reikia praktikoje taikyti kūriamus teisės aktus, bet Šie statistiniai duomenės liudyje, jog dauguma šių lobistų ir vykdo savo veiklą nekontroliuojamoje erdvėje. EP e susitarė, ką, rei, ką reiškia lobizmas, Būtent lobizmas tai veikla, kurią siekiama daryti įtaką teisėkuros e, procesui visose es institucijose. Taigi apibrieštis atskleidžia, jog lobizmas iš tiesų yra labai svarbi veikla. Todėl turėtų galimybę EP, nacionaliniai parlamentai, politikai kažkiek apsisaugoti nuo šio antplū, lobistų antplūdžio. Kitaip neišvengiamai e, bus daroma neproporcingai didelė įtaka. Aš e, galvoju, ar nereiktų peržiūrėti dokumentus dėl lobizmo ir įvesti privalomą lobistų registraciją. Nes tuomet subalansuosime e, teisėtą ir neteisėtą lobistinę veiklą, o registruotos lobistinės organizacijos turėtų gerbti priimtą etikos kodeksą ir turėtų atskleisti, iš kur jos gauna lėšų. Ačiū. Komisija Palanskiai. Labai ačiū. Jūs palėtėte labai svarbę temą. Dabar žodis Andriš Galasovski iš Lenkijos parlamento. Prašau, žodis jums. Labai ačiū, pirmininkė. Aš iš karto norėčiau pastebėti, kad Europoje tose poliarinėse žemėse turėtų kažkas tai būti tokio, kadangi turime net du pavyzdžius iš Skandinavijos susijusius su gera praktika, kalbant apie prieigą prie dokumentų ir kalbant apie skaidrumą priimant sprendimus. Taigi labai norėčiau pasveikinti kolegas iš Europos šiaurės. Lenkijoje piliečiai yra įsitikinę, kad oficialūs dokumentai, pavyzdžiui, dokumentai talpinami internete, nebūtinai bus išsamus. Taigi geriau yra kreiptis į kokį nors tarnautoją ar į administracijos darbuotoją ir iš jo išmušti kažką konkretaus. Aš manau, kad mums tai yra būdingas dalykas, tai yra e, komunizmo laikotarpio e, paveldas. Mes nematome, kas vyksta internete, mes neiname internetą, tiesiog einame tiesiai į administraciją ir pasižiūrime, ar galima gauti dar kokiu nors Europos subsidijų ir panašiai. Viskas turi pasikeisti. Deja, keičiasi situacija labai lietai. Deja, negaliu pasakyti, kad piliečiai visada neteisūs iš tiesų informacijos, kurią gali gauti pilietis, yra labai nemažai internete, tačiau ta informacija nebūtinai yra ta, kurios reikia tam piliečiui. Aš norėčiau e, grįžti prie to, ką sakė ministrė. Yra tam tikra susiklošiusi ir neigiama praktika, ypatingai Lenkijoje. Mes turime nacionalinės atminties institutą ir tas institutas yra atsakingas už e, duomenų rinkimą iš archyvų, būtent apie tai, kokius darbus nuveikė slaptos tarnybos. Aš norėčiau pabrėžti, kad mokslininkai bei žurnalistai turi prieigą prie tos informacijos ir labai dažnai pastebime, kad informacija nuteka mes matome, kad ta informacija yra tiesiog žurnalistų perdirbama ir pateikiama taip, kaip jie ją įsivaizduoja. Jeigu kažkas yra su ta informacija betarpiškai susijęs, tai tas žmogus niekaip negali įtakoti e, būdo, kaip informacija yra apdorojama ir pateikiama, taip kad reikėtų labai atkreipti dėmesį į konfidencialią informaciją ir į viešą informaciją. Nereikia, kad e, piliečiai būtų skirstomi į kategorijos ir vienos kategorijos galėtų lengviau prie informacijos prieiti, kitos sunkiau. Nes šiaip informacija turi būti kai kuri konfidenciali, o kai kuri vieša. Ačiū dabar kolegai iš Italijos senato žodis, Čekomo Santinį. Grazie, prezidente. Molt... Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, iš tiesų reikėtų išplėsti tas diskusijas apie skaidrumą e, ir apie Europos institucijas, kurios turėtų tą kompetenciją išplėsti, išplėsti į nacionalinį lygį, nes būtent visi piliečiai nori skaidrumo, to skaidrumo siekia ir jo iš tiesų reikia. Reikia prie dokumentų turėti lengvesnę prieigą ir reikia e, turėti iš ankstinį uh, iš ankstinę informaciją apie tai, kaip yra kuriami įstatymai. Piliečiai ir organizacijos turi turėti prieigą prie tokių dokumentų, e, kurie, kuriais remiantis įstatymas yra kuriamas tam tikros informacinės e, grupės e, tuo užsijima. E, jau nuo 1994 metų veikia regionų komitetas bei ekonominių ir socialinių reikalų komitetas. Jie atlieka labai teigiamą lobizmą šioje srityje, jie tyria Mm, e, e, Europos institucijas. Italijoje mes esame labai dažnai kritikuojami, tačiau mes kartais esame labai stipriai atsiplėšę į priekį. Sakykime, Italijos e, įstatymas buvo priimtas jau 90 metais ir tame įstatyme yra numatyti tam tikri standartai, kaip piliečiai gali dalyvauti administracinėje veikloje. Kai šis įstatymas įsigaliojo, visi administraciniai aktai, pabrėžiu, visi tiek parlamento, tiek e, e, abiejų parlamento rūmų, tiek e, regionų, tiek provincijų. Visi, visi dokumentai yra prieinami piliečiams. Yra labai nedaug išimčių, o išimtis visuomet yra pagrindžiamos tuo, kad reikia taikyti konfidencialumo taisyklę dėl kai kurių sumetimų. Italijoje mes per daug naudojame technologijas kiekvienas parlamento e, posėdis tiek vienuose, tiek kituose rūmose transliuojamas internete. Taip pat e, per radiją, per televiziją transliuojami posėdžiai. O po pusvalandžio nuo posėdžio pabaigos pasirodo jau ataskaita internete. Visa tai yra daroma piliečiams informuoti ir galų gale, kad televizijos kanalai galėtų turėti lengvesnę prieigą prie įvairios informacijos ir atitinkamai pateikti tą informaciją piliečiams. Tokiu būdu Europos piliečiai yra informuojami ir mes, būdami deputatais, tą ir turime daryti. Kitaip tariant, mes dalyvaujame e, tame informavimo, piliečių informavimo darbe ir dėl to mes iš jų tikrai nedaug palyginus susilaukėme skundų nuoskaudų ar nepasitenkinimo, kad jie ne, negauna pakankamai informacijos. Savaime suprantama yra dar primenama ir tokia situacija kaip atsakomybė. E, o šiaip prieiga prie informacijos yra piliečio teisė. Ir jeigu pilietis neinformuojamas atitinkamai, tuomet administracija turi tą informaciją pateikti. Paprašė manęs pirmininkas, kad kalbėčiau trumpai, taip ir darysiu. O išvada būtų tokia, kad piliečiai turi pilnai dalyvauti šioje laisvėje, jos užtikrinime, užtikrinime e, būtent e, turi būti apsaugoti e, nuo administracijos kai kurių nelegalių veiksmų ir turi būti užtikrinamas teisingumas visais lygiais. Labai ačiū kolegai Džekomo Santinį. Dabar norėčiau žodį suteikti ir išsijungia pirmininko mikrofonas. Negirdime, kam suteikiama žodis. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já bych ráda kratičce přispěla také do této debaty. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tarti keletą žodžių apie e, sprendimų priėmimo proceso skaidrumą. Kalbu Čekijos senato vardu. Atidžiai sekiam, sekame visas europinės iniciatyvas susijusią su geresnė teisėkūra ir sprendimų prieimimo procesų tobulinimu. Geresnė teisėkūra skaidrumo srityje yra ypač įdomu. Senat parlamente jau pradėjome e, netiesiogiai e, atsižvelgti į Lisabonos sutartį, kad pagerintumėme piliečių dalyvavimą sprendimų prieimimo procese. E, Čekijos senato konstitucinių reikalų komitete mes apie tai kalbėjome, kaip reikia piliečius labiau įtraukti į sprendimų prieimimo procesą ir e, mes siūloma įvesti tokius vadinamus e, kolektyvinius komentarus ir e, reikia kartu galvoti, ką su tokiais piliečių bendrais pasiūlymais būtų galima daryti ir kaip su jais elgtis. Mes siūlome tokius pasiūlymus traktuoti lygiai taip pat, kaip bet kurios ministerijos per konsultaciją pateiktą išvadą ir teisės akto autorius taip pat bus įpareigotas dar rengiant dokumentą atskleisti, su, ko, su kuomis konsultavosi. Ir dėje šis pasiūlymas mūsų senate nepraėjo, tačiau tam tikros ministerijos jau paskelbė savo pasiūlymų ar įstatymų projektus. Ir panašiai situacija buvo su neseniai pakeistu baudžiamuoju kodeksu ir buvo atsižvelgta į daugiau nei 10 tūkstančių gautų piliečių pasiūlymų. Ir reikia suprasti, kad skaidrumas turi rūpėti ne tik visai Europai, bet ir kiekvienai valstybei savo kieme. Ačiū. Virina Ripedova, je passe maintenant la parole. Ačiū. Čekijos atstovas dabar. Dabar suteiksiu žodį Mauricijo Turko iš Italijos deputatų rūmų. Mauricijo. Ačiū pirmininkė. Tarybos atstovas būtent pasiūlė, kad dokumentų projektai būtų testuojami dėl, na, kaip sakant, žalos nedarimo prieš e, juos paviešinant. 13 teisėjų e, vienbalsiai nubaudė tarybą, taip sakant, ir mano manimu, jie nubaudė ir politinė prasme, ir teisinė prasme. E, tiek taryba, tiek ir tarybos bei komisijos teisinės tarnybas. E, būtent e, tas sprendimas buvo nukreiptas prieš skaidrumo trūkumą, nes ir taryba, ir komisijos atitinkamos tarnybos atsisakydavo paviešinti dokumentus teisėkuros proceso metu. Ir būtent skundą pateikė pats deputatas. Tai irgi yra tinkamas dalykas. Taigi, ministrė, man labai patiko jūsų pasisakymas, aš jį puikiai vertinu, ir jūsų pasisakymas ir teisingumo teisme E, ir Švedijos patirtis man buvo labai įdomi. Tačiau, kaip sakoma, piliečiams susidaro toks jausmas, kad ES yra kažkoks uždaras džentelmenų klubas, į kurį sunku patekti. Ir aš norėčiau sužinoti, ką Švedija rengiasi padaryti, kad e, nacionalinės delegacijos Mm, žingsniai taryboje būtų paviešinti, jeigu to nedaro taryba. Pirmininkas, ačiū Mauricijo, dabar išsiemėme kalbėtojų sąrašą, nebent kas nors dabar staigiai iškeltų ranką. Ne, tokio nėra. Tokio norinčio pasakyti nėra. Taigi suprantu, kad visi norintys jau pasisakė, tada suteiksiu žodį tiems, kas turi atsakyti į pastabas. Atvirkštinė pasisakymo tvarka. Ponas Sasi Gal jūs galėtumėte atsakyti kai kurias klausimus, pastabas, o tada ponė Ask po jūsų pasisakys. Well, as far as delivering information... Kalbant apie informacijos pateikimą internete, labai svarbu, kad kiek įmanoma daugiau informacijos būtų internete, nes prie jos prieiti yra lengviau tačiau nėra tikslo visą informaciją skelbti internete. Pavyzdžiui, ar reikia skelbti informaciją apie e, samatas kažkokių prieimimų ar lėšų panaudojimų, nes reiktų skelbti milžinišką kiekį, o naudos būtų mažai. Todėl reikia vadovautis protingumo kriterijumi. Tai svarbu, tą reikia skelbti. Tačiau, jei ministras ar tarnautojas elgesi kažkaip keistai, tai visuomet galima kreiptis į konkrečią instituciją ir paprašyti mm, tam tikrų išlaidų samatų. Ir mm, reikia galvoti, kad jeigu kyla abejonių, tai būtina visiška prieigė, prieiga, bet informacija turi būti apžvelgiama ir suvokiama. Nes jeigu skelbsime visą informaciją, tai žmonės internete nieko neras, nieko ten nesupras. Suvokime, kad piliečiai turi naudotis paprasta sistema, kuri padėtų jiems rasti tai, ko reikia, nes surasti yra pakankamai sunku ir nereikia dar visko beprasmiškai apsunkinti. Kalbant apie lobizmo veiklą, veiklos taisyklės, tai nėra mano pagrindinė darbo taisy... sritis. Svarbiausia, kad yra aiškios taisyklės. Ir informavimui tai nėra kažkokia e, problema. Tačiau skaidrumo tikrai trūksta. Ir jeigu jūs su kažkuo palaikote darbinius santykius, kontaktuojate, tai apie tai reikia pranešti, reikia, kad žmonės žinotų, jog su tuo ar su tuo nariu buvo susisiekta, kad tą padarė lobistinė organizacija ir kad jis galėjo būti įtakotas, kad gavo vieną ar kitą informaciją ir kad tai galėjo daryti įtaką jo galutiniam pasiūlymui. Kalbant apie informacijos nutekėjimą, Jeigu jūs turite žinias, kurių niekas kitas neturi, tai šios žinios yra, gali tarnauti kaip politinis įrankis. Skaidrumas yra priemonė tokiems procesams užkirsti kelią. Jeigu visi turi tą pačią informaciją, jeigu visi sėdi toje pačioje valtyje, tai Niekas e, negali pasinaudoti kažkokia slapta informacija, kurios kiti neturi. Jeigu yra informacijos nutikėjimų, tai reiškia, kad sistema nedirba, ji nėra pakankamai skaidri. Ir būtent taip veikdavo ES iki 99 metų. Tuomet reikdavo, norint kažką prastumti, nuteitinti informaciją, kam reikia ir tuomet būdavo keliama šia problema. Aš nemanau, kad tai yra geras kelias, reikia ieškoti pusiausviros, kad vyktų diskusijos, sąžiningos, teisingos ir kad tai vyktų viso proceso metu. Dėl nacionalinių pozicijų skelbimo ir viešinimo, e, turiuomenį ministrų tarybos posėdžius, man asmeniškai atrodytų, kad reiktų atsargiau elgtis kai mes prašome elgtis lankščiau, kai mes matome, kaip yra formuojamos pozicijos e, tarybos darbo grupėse, korepere ir taip toliau, kaip keičiasi ta pozicija, reikia palikti galimybę pasinaudotų lankstumu ir pakeisti savo poziciją. Jeigu jau mes iš anksto paviešinsime konkrečią poziciją, tai tai tikrai sumažins lankstumo galimybes, sprendimų prieimimas tikrai netaps lengvesnis. Suprantu, kad yra noro skelbti valstybių pozicijas, kad visi jas žinotų ir parlamentarai tuomet žinotų, kaip kas galvoja. Tačiau reikia suvokti, kad šalyje vyksta vidinės diskusijos, nuomonės yra skirtingos ir jos gali keistis, ir suvokime, kad stengiamasi atsižvelgti į kiek įmanoma platesnį nuomonių ratą. Tačiau paskelbus nuomonės bei pozicijas iš anksto nukentėtų lankstumas ir aš nepritarčiau pozicijai, kad valstybės narės turėtų skelbti savo pozicijoje iki ministrų tarybos posėdžio pradžios, tačiau po posėdžio viskas turėtų būti paviešinima Mes turime žinoti, kaip viskas prasidėjo, kaip keitėsi, kad galėtumėme analizuoti. Ir tai jau ir būtų protinga. Mes galėtume žiūrėti, kaip mm, vystos, vystėsi politinis procesas, kad piliečiai galėtų tą matyti ir kritikuoti kažkokius veiksmus. Ir reikia vertinti ne prieš, bet po, kaipgi vyko konkretus sprendimų prieimimas. Ačiū. Euh, merci beaucoup. Je passe maintenant euh, la... Na ir dabar perdusiu žodį Švedijos karalystės ministrei Beatrice Ask. Jūs taip pat turite galimybę atsakyti. Ačiū. Aš ne, nekartosiu visko, kas čia buvo pasakyta ir ką ponas Sasi pasakė, nes daugam tikrai pritariu. Dėl, dėl pagrindinių dalykų, bent jau ką jis pasakė, tikrai e, sutinku su jo nuomonė. Uh, mūsų kolega ir draugas iš Ispanijos senato uždavė klausimą, kaip mes teiksime informaciją, ar mes naudojame internetą Švedijai. Taip, Švedijoje labai daug naudojamės internetu teikti informaciją. Manau, kad ir daugelį kitų, kitų šalių taip yra. Tačiau pati administracija renkasi, kokią informaciją teikti į internetą ir panašiai. Taigi ne visi dokumentai yra e, skelbiami internete. E, Turime e, ne vieną e, elektroninio administravimo projektą, stengiamės kuo daugiau e, veiklos atskleisti būtent ir internete. O vėliau žiūrėsime, kokie bus šių projektų rezultatai. Dar yra per anksti apibendrinti. Galima taip pat teikti dokumentus e, elektroniniu paštu, tačiau e, bėda ta, kad ne visi dokumentai yra e, prieinami elektroniniu formatu, todėl ir neįmanoma panaudoti visais atvejais būtent elektroninio kelio. Galbūt galima skelbti registrą internete ir žmonės jau žinotų, kokie dokumentai jau yra, kokie prieinami ir tai būtų pateikta kuo daugiau informacijos apie tai, kokia informacija apskritai yra prieinama. Ir, na, bet tačiau tai vėl reikia, reikia e, labiau išplėtoti. Na, o Lenkijos atstovas kalbėjo apie lobistų daromą spaudimą. Ir tomis problemomis, kurios kyla dėl to ES. Taip, reikia tai spręsti. Skaidrumas yra vienas dalykas, tai yra poliečio teisė gauti informaciją. Tačiau lobizmas yra visiškai kita veikla. Negalima nu, taikyti tos pačius instrumentus, tas pačias priemonės abiem atvejais. Negalima taikyti kažkokių tai perdėm draugiškų priemonių lobistų atžvilgių ir tuo pačiu užtrenkti duris prieš piliečių nosis. Reikia čia e, pasirinkti pusiausvėros paužiūrį. Ir ką dabar, kokiu žingsniu imsimės Švedijai pirmininkaujant? E, politikai laisviau pasisako e, laisviau reiškia savo nuomonę, jeigu jie žino, kad iš karto tai nebus paviešinta visose medija, e, žiniasklaidos priemonėse, jie kažkaip jaučiasi geriau. Niekas nenori, e, na tarkime, užimti vieną ar kitą poziciją dėrybinę, kuomet dar dalykas yra neišspręstas ir, ir neturint galimybę žengti atgal ar dėrėtis kažkaip, tai nes kuomet yra paviešinama nuomonė iš karto jau yra sunkiau žengti žingsnį atgal. Uh, Na, žodžiu, reikia aiškiai kalbėti ir visus šios klausimus dar reikės spręsti, įgyvendina būtent tas skaidrumo programas. Komisija gegužės mėnesį pateikė savo programą ir ją nagrinėsime švediai pirmininkaujant. Na, o artimiausias uždavinys yra būtent dirbti su komisija, varstant jos pasiūlymą dėl skaidrumo dalykų. Ir aš manau, kad yra kai kurių klausimų, kur reikia labai griežtai, griežtos pozicijos laikytis. Pirmininkas, ačiū ponia ministrė. Dabar, kaip ir numatyta, suteiksiu žodį baigiamosiams pastaboms ponui e, Europos ombudsmenui Nikiforos Diamandūros, kuris tikrai e, daug piliečių prašymų nagrinėja, skundų nagrinėja, turi tikrai didelę patirtį žino, kokia nežinia kausto piliečius, kuomet jie žvelgia Europos institucijas. Taigi, ponas Diamandūros kalbės apie e, štai, ką, ko, kuo Europos institucijos gali, kokį kvėpimą Europos institucijos gali rasti, žvelgdamas į nacionalinės valstybės, kokia yra geriausia praktika ir taip toliau. Taigi, ponas ombudsmenai, jums žodis. Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis très content d'avoir l'occasion. Labai ačiū. Man labai malonu šiandien pasinaudoti progą ir kreiptis į Jūs. Aš tikrai pabandysiu nieko šiandien frustruoti, nekalbėti apie tas problemas, gal daugiau kalbėsiu apie skaidrumą ir gerą valdymą. Jums leidus kalbėsiu angliškai, nes mano pastabos paruoštos anglų kalba. Go into my prepared remarks allow me to make very... Uh... Prieš e, perėdamas prie reikalo, pirmiausia, noriu padėkoti pon... ponė Ask, ponui Sasi už e, labai įdomias mintis, noriu padėkoti kalbėtojams už tas mintis, kurios yra man labai įdomios kaip ombudsmenui. Aš daug dirbu su skaidrumo klausimais ir jis yra svarbus ne tik man, ombudsmenui, bet ir visai sąjungai. Pažymėsiu, kad skaidrumas, e, teisė, teisėtumas, atskaitomybė ir, ir aiškios formuluotės yra labai svarbu ir turi būti. Ir visi tikslai nėra savitiksliai, jie yra kažkam skirti. Ir mes turime galvoti, kaip priartinsime es prie piliečių, kaip sustiprinsime piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungą. Mes visi to norime, siekiame ir aš apie tai tarsiu keletą žodžių. Ir dar noriu pasidžiaugti e, tuom, kad tarp mūsų yra pono <coughs> Turko, ypač atsižvelgiant į tą neįlinį e, teismo priimtą sprendimą ir jis atvėrė naujus kelius skaidrumui Europos Sąjungoje ir sustiprino Europos ombudsmeno poziciją taip, kaip niekada. Pone pirmininkė, gerbiami e, parlamento ir Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, norėčiau Jums padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame jungtinėme posėdėje ir uh, už prašymą pasisakyti temą, kaip uh, gali ES pasinaudoti valstybių narių gerąją praktikoje, didinant skaidrumą ir gerą administravimą. Demokratija, skaidrumas ir geras administravimas įtraukia ir piliečius. Ir čia mes turime kalbėti apie prieigą prie dokumentų, nes būtent skaidrumas leidžia e, piliečiams kontroliuoti, kaip veikia viešosios institucijos, įvertinti jų veiklą ir pareikalauti atsakomybės. Skaidrumas taip pat leidžiasi piliečiams efektyviai pasinaudoti kitomis politinėmis teisėmis, ypač e, žodžio laisvė ir galimybė dalyvauti viešojoje veikloje. E, kalbant apie valstybių narių patirtį, tai pirmiausia, reiktų atkreipti dėmesį į teisėjų procesą. Kiek aš žinau, niekas rimtai nebejoja tuo, kad teisėkuros procesas e, valstybėse narėse yra ir turėtų būti visiškai skaidrus. Deja, to skaidrumo dar ne visuomet yra ES lygmenių. Penktųjų metų spalį aš e, rekomendavau tarybai peržiūrėti savo atsisakymą spręsti viešai kai kuriuos klausimus. Šeštųjų metų balandį parlamentas e, priėmė rezoliuciją palaikančią mano rekomendaciją. Tačiau nors buvo padaryta pažanga, e, taryba dar ne visiškai vykdo patiktas rekomendacijas. Kadangi teisėkūros skaidrumas yra nepakankamas e, ir valstybėse narėse jis jau yra įsišaknyjas, todėl dažnai mm, susitelkiama ties to, kas vyksta iki primant įstatymą, o ne po to. Es lygmenių padaryta milžiniška e, pažanga, didedant politinės formuluotės ir lobizmo veiklą ir taip pat siekiama kontroliuoti, kas vyksta po teisės akto įsigaliojimo. Pavyzdžiui, komisija skelbė poveikio analizės, policijos pakeitimo pasiūlymus ir yra netgi speciali tarnyba, kuri užsiema poveikio vertinimu. Komisija taip pat sukūrė lobistų registravimo sistemą, tai yra nebijotinai didelis žingsnis į priekį, tačiau aišku, daug ką galima tobulinti. Iš ties, e, lobizmas es lygmenių veikia daug skaidriau nei daugumoje valstybių narių. Skaidrumo reglamentas būtent 1049-2001 metų taip pat galioja ir ES administracijos veiklai, e, taikant ES teisės aktus. Gyvybiškai svarbu suvokti, kad vien, geros, vien gera politika nepriartins Europą prie piliečių. Jei įstatymai nebus taikomi, tai jie jokio rezultato ir neduos. Skaidrumas administracinėme procese yra nemažiau svarbus nei skaidrumas teisėkuros procese. Bendrijos teisės administracinis taikymas neturėtų rūpėti tik es institucijoms. Priešingai, tai jau yra pirminė valstybių narių atsakomybė. Piliečiai, kurie nori sužinoti, kaip ES e, teisės aktai yra taikomi, paprastai turi rasti kelią tarp 28 taisyklių rinkinių. Ne tik turi pasidomėti reglamentu 1049, kuris galioja EP tarybai ir komisijai, bet turi susigaudyti tarp 27 skirtingų nacionalinių teisinių sistemų. Ir kai kuriuose valstybėse narėse dar yra papildomų nuostatų, kas viską dar labiau apsunkina. Taigi nėra kažkokių bendrų minimalius prieigos prie informacijos standartų ir tai be abejo sukelia problemų piliečiams, kurie nori pažiūrėti, kaip yra įgyvendinami ES teisės aktai. Iš kitos pusės, nacionalinių teisės aktų įvairovė suteikia galimybę keistis gerąją praktiką, padeda atrasti, kaip būtų patogiausia ir naudingiausia keistis informaciją. Tačiau e, tiek ES, tiek valstybės narės neturi vietos kažkokio formo, kur galėtų pasikeisti gerąją patirtimi, e, kiek tai susijęs su ES dokumentais ir informacija. Mano kolegos iš Europos ombudsmeno tinklo nesenai padėjo atlikti palyginamąjį tyrimą dėl to, kaip valstybėse narėse yra užtikrinamas skaidrumas ir kokios yra ten duomenų bazės. Tai yra labai svarbu, nes duomenų bazėse paprastai saugoma labai daug įvairios informacijos. Mūsų tyrimo ataskaita yra viešai paskelbta ir pateikta jums. Manau, kad e, nepakanka informuoti apie tai, kaip yra įgyvendinami teisės aktai, es teisės aktai valstybėse narėse, bet kaip yra įgyvendinami ir nacionaliniai teisės aktai. Praėjusiais e, metais Europos parlamentas pakeitė Europos ombudsmeno statutą ir dabar ne tik aš, bet ir visi ombudsmenai yra įpareigoti ginti pagrindinės teisės. Jeigu reiktų, aš dirbčiau daugiau užtikrindamas savanorišką informacijos keitimąsi apie tai, kokie yra gera praktika įgyvendinant ES dokumentus. Ir esu pasirengęs e, bendradarbiauti su komisija ar panašiomis institucijomis. Ir baigdamas norėčiau pripažinti, kad tenka apgailestauti, jog ES laikoma kaip atskira ir slapta organizacijų. Todėl pagrindinis ES institucijų tikslas turėtų būti sukurti tiek europinės, tiek nacionalinės taisyklės, kurios suteiktų platesnė prieiga piliečiams prie informaciją. Turėtų skelbti šias, piliečiam, šias taisyklės piliečiams ir skatinti jomis pasinaudoti tiek pavienius piliečius, tiek jų susivienijimus. Vieninteliai E, kas gali pasinaudoti informacijos trūkumu, tai yra tie, kurie siekia priimti sprendimus slapta. Tačiau aš regiu kitokią Europą. Aš noriu, kad Europa dirbtų savo piliečiams ir būtų jiems atskaitinga. Jeigu mes norime sukurti tokią sąjungą, tai būtina, kad reglamentas 1049 patobulintų padidintų skaidrumą, o, o ne jį sumažintų. Esu įsitikinęs, kad reikia galų galę sistemiškai pradėti spręsti problemas susijusią su piliečių prieiga prie teisės aktų valstybių narių lygmenių. Ačiū. Ačiū ponai. Diamanduros už, tas tokias, už tokį baigiamąjį žodį. Manau, visi, kas čia dalyvauja ir dalyvauja šitą diskusiją, E, jūsų mintis buvo labai vertingos. Taip pat dėkoju Švedijos karalystės ministrė ir ponui Sasi už jų dalyvavimą. Ir norėčiau abiem pirmininkams, e, abus, abu pirmininkus taip pat pakviesiu sugrįžti į tribūną, kad jie taip pat pasidalintų savo išvadomis. Ir taip pat kreipiuosi į visus nacionalinių parlamentų atstovus šiandien po piet, jeigu dar turite laiko ir jums būtų įdomu, tai Libė komitetas trečią valandą susirenka į posėdį ir išklausysime pono Žildė Kirkov, kuris yra Europos koordinatorius kovai su terorizmu. E, jo pasisakymą išklausysime, taigi visi, kam įdomu būtų, esate kviečiami dalyvauti mūsų tame posėdyje, išklausyti pono Kirkov pasisakymą, kokias priemonės Europa rengiasi imti e, atsakydama į tas terorizmo grėsmės. Taigi jūs esate kviečiami šiandien 3 val. į Libe komiteto posėdį. Beje, dar noriu pasakyti, kad spaudos valandėlė numatyta iškart po šio posėdžio vyks čia šioje salėje. Ir taip pat tie, kuriems būtų įdomu, esate kviečiami pasilikti salėje. O dabar, kadangi jau tikrai išvadų darimo laikas yra ir man teko garbė pradėti šį, jungti, šį jungtinio posėdžio, šį jungtinį posėdį, taigi dabar noriu ir suteikti žodį ir kitiems pirmininkavusiems, kad jie padarytų išvadas iš tų diskusijų, kurios vyko per šias dvi dienas, darbo dienas. Ir dabar, kaip sakant, kadangi etiketas taip ir reikalauja, suteiksiu žodį poniai Gabriela Kalapkova. Pirmai. Ponė. Ponė. Bendra pirmininkė, jums žodis. Dėkui, pane předsedo, za váš úvod a E, za vaše slovo, které jste mi udělil. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti už labai įdomią diskusiją, tiek šiandienos, tiek vakarykštę. Daug klausimų aptarėme, Ir tikrai negaliu pasakyti, kad vieni yra svarbesni nei kiti. Visi yra vienodai svarbus ir reikalingi. Na, gal reiktų pabandyti apibendrinti diskusiją, ypač vakarykštę. Tai aktualiausias iškeltas klausimas buvo 38 2004 metų direktyvos įgyvendinimas ir perkelimas. Iš pasisakymų aiškėjo, jog nacionaliniai parlamentai visi iš jų susidūrė su tam tikrais sunkumais. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams, nes jie išreiškė pasiryžimą diskutuoti šiuo klausimu ir pasiekti konsensusą, kaip įmanoma, greičiau. Kadangi visi suvokiame, jog e, to mes visi siekiame, tai mums yra tikrai naudinga ir pasiektas tikslas leistų es funkcionuoti taip, kaip ji turėtų. Noriu padėkoti visiems už kantrybę, už dėmesį ir tikrai nekantrauju su jumis susitikti kitą kartą. Nebejoju, kad taip ir įvyks ir kalbėsime apie kitus nemažiau svarbius klausimus. Ačiū. Čia na, dabar suteiksiu žodį ir kitam e, pirmininkui ponui Sefsik. Pane předsedo, děkuji také za udělené slovo a dovolte mi, abych... E, Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Labai trumpai norėčiau aptarti trečiąjį mūsų posėdį. Per diskusijas išriškėjo, kad yra problemų dėl to, kaip mes žvelgiame į reglamento 1049 2001 metų peržiūrą ir netgi pasikirdo komentaras, kad reikia pagalvota apie sankcijas, kurias taikytumėme, jei yra piknaudžiaujama e, informacija ar atsisakymų ją taikyti, buvo pagalvota, ar e, žurnalistai neturėtų gauti papildomų galimybių susipažinti su informacija, nusprendėme, kad ne, nes jeigu mes suteliktumėme kažkokias lengvatas vienai grupiai, tai reikštų piknaudžiavimą. Komisarės pasisakymas parodė, jog norima didinti skaidrumą. Gal pateiktas reglamento keitimo pasiūlymas aiškiai nespindi tokios intencijos, nes kyla problemų įvairiausių, pavyzdžiui, dėl dokumento apibriešties ir dėl to, kaip yra užtikrinama prieiga e, prie tų dokumentų, kurie dar yra rengiami. Ne viskas yra gerai, reikia tą pripažinti, bet būtina pažymėti, kad dabartinis reglamentas laikomas geru ir naudingu. Buvo nepaprastai malonu išgirsti, kad mūsų vicepremjeras e, iki vasario pabaigos išnagrinės parlamento, nacionalinių parlamentų pateiktas pozicijas ir mes pasieksime konsensusą. Žinome, kad dabartinė komisija neturi tiek jau daug laiko užbaigti dokumento peržiūrai, bet manyčiau, jog būtų tinkama ir reikalinga kiek įmanoma paspartinti procedūras ir galų gale užtikrinti tinkamą prieigą prie informacijos. Noriu padėkoti ponui Depre, Libė komiteto pirmininkui. Ačiū e, visiems EP nariams, kurie pritarė mūsų minčiai surenkti šį susitikimą. Džiaugiuosi, kad jūs čia taip gausiai dalyvavote, tiek daug naudingų minčių išsakėte. Tikiuosi, jog bendradarbiavimas tarp EP ir nacionalinių per parlamentų yra puikiausias pavyzdys to, ką mums reikia padaryti, mažinant demokratijos trūkumus, kuriant es teisės aktus. Ačiū. Euh, merci, monsieur Zevsik. Ačiū. Ponu Sefsik, taigi man dabar lieka tarti paskutinius žodžius. Visų pirma, uh, aišku, padėkosiu kolegoms iš Čekijos Respublikos už prisidėjimą prie organizavimo ir dalymasi šios, šio jungtinio posėdžio sėkme. Taip pat noriu padėkoti visiems iš visų šalių, iš visų asamblėjų, už jūsų aktyvų ir stimuliuojantį, tarkime, bendradarbiavimą visose diskusijos etapuose. Ir, na, dabar prieinant prie mano išvadų Manau, kad mes visi galime susitarti, mes visi pritarėm tam, kad būtų absurdiška stengtis daryti, kad Europa priešint būtų kažkokia prieš priešą valstybėms narėms. Ne, tai būtų labai nelogiška ir absurdiška. Ir lygiai taip pat absurdiška būtų, jeigu Europos parlamentas sugalvotų leisti e, teisės aktus prieštaraujančius nacionalinių valstybių teisės aktams. Nėra, nereikia tokio teisėkūros karo, kaip tik šiandieną mes dėl to ir renkamės, posėdžiaujame. Ir tokie posėdžiai, jungtinė posėdžiai yra labai mums svarbus. Mums ne tik tai rūpi sužinoti jūsų nacionalinių parlamentų nuomonę, mes netgi norime, mums reikalingas tas bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais, nes mums reikia rūpi turėti kiek įmanoma daugiau informacijos. Mes turime priimti vieną ar kitą teisės aktą, kuris bus taikomas valstybėse narėse ir dėl to mums reikia, kad turėti kuo daugiau e, informacijos iš nacionalinių parlamentų, iš nacionalinių atstovų, kad mes nepadarytum klaidos. Ir lygiai taip pat tas bendradarbiavimas reikalingas perkeliant teisės aktą. Jeigu mūsų priimami teisės aktai nebus tinkamai perkeliami valstybėse narėse, tai ES mirs nebus jokio testinumo mūsų tam darbui, ką mes čia darome ir anksčiau ir vėliau susidursime su didžiausiamis patikimumo problemos visuomenės e, akise ir piliečių akise. Taigi, čia tikrai aš esu toks apologetas e, šito bendradarbiavimo tarp parlamentų. Na ir jeigu piliečiai vis dar susidaro ta tokia nuomonė, kad e, Europos institucijos yra atskiras uždaras klubas, tai tikrai norėčiau pasakyti, kad patikinti, kad parlamentas tikrai taip nesielgia. Mes tengiamės kuo atviriau veikti, mes norime rodyti pavyzdį, e, kuriuo pasirems ir kitos institucijos. Ir tikrai su džiaugsmu noriu vis pasidžiaugti, noriu pasidžiaugti tą sėkmę šito posėdžio. Ačiū Jums visiems už aktyvų dalyvavimą ir sėkmės visiems. Ačiū.